Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, ich darf Sie zum. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau pasveikinti Jūs susirinkusius į klausimą. Mūsų pranešėja Inge Greslė pristatys temą, bet prieš tai norėčiau pasveikinti mūsų svečius ir nors dažnai į mūsų komitetą atvyksta komisijos nariai, e, tačiau ne visą laiką e, pas mus lankosi iškilios Europos politikos asmenybės. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Günterį Verhoigeną, kuris, buvo, kuris ilgametis, buvo ilgametis komisaras ir viceko ir komisijos vicepirmininkas. Taip pat norėčiau pasveikinti komisijos pirmininko pavaduotoją poną Šefkovič. Šiandien kalbėsime įdomią temą. Šiandien kalbėsime apie komisijos atskaitomybę, apie modernius e, vadybos e, metodus ir apie tai, ar galima naują naujus vadybos metodus pritaikyti tokioje didelėje e, institucijoje kaip Europos komisija. Taip pat kalbėsime apie sunkumus, e, kurie iškyla dėl sudėtingos kelių pakopų sistemos. Čia Europos sąjunga yra tokios dimensijos e, sąjunga, kurios, kokios pasaulyje kitos nėra. Taigi apie tai mes kalbėsime, o biudžeto kontrolės komitetui tai yra labai svarbi tema. Mes tvirtinome e, daug e, biudžeto įvykdymų įvairių institucijų ir taip pat komisijos ir glaudžiai bendradarbiavome su Europos audito rūmais todėl norėčiau pasveikinti audito rūmų atstovus šiandieninėme mūsų posėdėje. Audito rūmai taip pat suteikė tam tikrų impulsų e, šiai diskusijai ir taip pat e, e, rengia savo klausimus, kaip galima parengti į rezultatus orientuotą atskaitomybę ir e, biudžeto valdymą, tai yra labai svarbus aspektai ir jie aišku yra susiję su didelė stipria politinė valia. Ir aišku, mūsų komitetui, biudžeto kontrolės komitetui vienam nepavyktų siekti tų tikslų. Šiandieninis mūsų tikslas pažvelgti į praeitį, apžvelgti pastaruosius dešimt metų. E, tai yra ilgesnis laikotarpis, kurį aš pats galėjau stebėti, nes aš pats dirbu tik nuo 2009 metų ir tik tai nuo 2009 metų galėjau stebėti e, biudžeto temas čia ES, prieš tai dirbau vietos valdžios institucijose, tačiau mūsų pranešėja ponė Inge Greslė yra tikrai kompetitinga pranešėja, todėl suteiksiu žodį jai. Prašau, Inge. Kienge. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip tik lygiai prieš šešis metus šis komitetas rengė klausimus panašią temą. Tuomet, kaip ir šiandien, mes bandome įvertinti vadinamąją Kinok e, reformą, kuomet įvyko e, atitinkama reforma Europos komisijoje. Ir mes turime čia nagrinėti įvairias temas Pirmoji tema, kur, aišku, čia kalbėsiu ne eilės tvarka klausimo. E, pirmoji tema tai yra decentralizacijos tema ir mes dešimt metų, per kuriuos vyksta šitas decentralizacijos procesas, e, stebime jį, yra 48 tarnybos su savo E, interneto puslapiais, savo personalo skyriais, savo biudžeto skyriais ir savo komunikaciją. Taip pat, aišku, yra e, genera, e, generalinis direktoratas, žmogiškų išteklių generalinis direktoratas yra 37 reguliavimo agentūros, 6 vykdomosios agentūros ir kelios bendros įmonės. 2007 metais buvo tik 580 darbuotojų, dabar e, visose agentūrose dirba 1600 darbuotojų. Kalbant apie biurokratizaciją, galima sakyti, kad ji yra susijusi ne tik su persidengiančiamis kom, kompetencijomis, e, bet taip pat ir su personalo pobūdžiu. Yra atitinkamas komisijos e, dokumentas nuo vasario mėnesio, kuris buvo parengtas darant parlamentui spaudimą. Tai yra, kad parlamentas darė spaudimą ir e, pagrindinis rezultatas yra tai, kad 2007 metais 31,8 e, procento komisijos darbuotojų e, užėmė koordina, koordinuojančius postus, dabar jų yra tik 26,6 procento, tai yra tam tikra prasme pasiekimas. Todėl galima sakyti, kad čia, šią prasme mes nutolome nuo decentralizacijos. E, aš daug, pati daug bendravau su komisija ir kalbėjau, kaip reikia e, skaičiuoti atitinkamas išlaidas ir man Gaila, kad kalbant apie atskaitomybę ir skaidrumą, kad ponė komisarė Šefkovičiau ne visuomet pavyksta e, pasiekti to skaidrumo, kuris turėtų būti toje apžvalgos ataskaitoje. E, mes bandėme e, išanalizuoti santykius tarp centralumo ir decentralizumo. Taip pat e, nagrinėjame, kokį vaidmenį vaidina generalinis e, sekretoriatas ir matome, kad generalinis sekretoriatas tampa tokiu kaip ir prezidento tarnyba. Ir čia e, komisaras Šefkovičius apie tai pakalbės. Toliau kitas svarbus aspektas, tai yra klausimas, kaip komisarai primdami savo politinius sprendimus e, yra įtraukti į atskaitomybės procedūrą. Aiškiau pasakysiu, ar e, visam aparatui yra skirtumas, kas yra komisaras ar kas ne. Ir ar komisaras prisiema atsakomybę už biudžetą. E, Panašu, kad ne, dabar už tai yra atsakingas generalinis direktorius ir jis yra taip pat e, atsakingas už savo sprendimus. Todėl aš norėčiau e, paklausti, kas būtų tokiu atveju, jeigu generalinis direktorius pasakytų, ne, aš negaliu būti atsakingas. Generalinis direktorius e, kasmet mums pateikia savo ataskaitą, mūsų komitetas rūpinasi, kad toje ataskaitoje atsispindėtų, ar atitinkamas atsakingas komisaras buvo informuotas. Tačiau e, kyla klausimas, kas naudas iš to informavimo. Ir man kyla klausimas, kiek metų e, toleruosime tokius, pavyzdžiui, atvejus, kai 10 metų neveikia AJAX sistema e, Graikijoje, nuo 2008 metų nebeveikia ta sistema. Bulgarijoje, nuo 2010 Portugalijoje. Taip pat yra problemų su Vokietija, yra struktūrinių problemų su Ispanija. Galbūt šiemet turėtume parengti e, surenkti atitinkamą šventę. Taip pat esminis klausimas yra, ka, kaip, ką ta atsakomybė keičia ir kaip galima, kiek galima manipuliuoti politikais dirbančiais komisijoje, nes būtent komisija yra ta valdžia, kuri išleidžia e, pinigus. Todėl yra e, labai, būtų labai svarbu iš ankstesnio komisaro pono Verhoigeno išgirsti savo e, e, jo įspūdžius. Jis buvo dešimt metų komisaras ir jis vienintelis kaip komisaras bandė spręsti tas problemas. Mes, e, ponė Verhoigenai, džiaugiamės, kad jūs atvykote ir kad jūs e, e pristatysite tas problemas tarsi iš vidaus. Šis klausimas yra forumas, kurio tikslas yra pamastyti, kaip mes galėtume pagerinti ES administravimą. Aš esu labai susirūpinusi, kad dėl e, vadinamosios Dėl pagrindų temos, vienamosios basics temos, e, mes vis dar e, kalbame apie vienas kart vienas administracijos principą ir čia dar reikia kai ką e, pakeisti kai kurios užduotis buvo perdotos agentūros, to pasiekoje atsirado ilgi procesai, tačiau administracija turėtų užtikrinti saugumą teisinį saugumą ir e, jos darbas turėtų būti gerai apžvelgiamas ir numatomas. Todėl aš norėčiau paprašyti pono Šefkovič e, šį klausimą įtraukti į komisijos užduočių e, sąrašą kit, kitai kadencijai. Kaip e, komisija gali prisidėti prie dėl kaip galėtų komisija e, geriau organizuoti teisinės pagalbos principus, kiek gali jinai e, gerinti e, kokybės kontorę, kontrolę. Aš pastaruosius metus nuolat girdėjau skundus iš įvairių ES įmonių, kurie yra priklausomi nuo reguliavimo agentūrų ir visiškai neturi galimybės įsigilinti į tas besiskiriančias nuomonės per e, tą laiką, kol nagrinėjami e, skundai. Toliau dar viena, vienas esminis dalykas. Demokratiniai Europai reikia parlamentinio e, valdymo, parlamentinio pagrindo. Europos Sąjungoje nėra e, e, atitinkamų teisės aktų, kurie atitiktų komisijos teisės aktus. Tai yra e, trūkumas, todėl reiktų parengti e, atitinkamą Elksenos kodeksą, kuris šiuo metu yra nepaka, nepakankamas. E, komisarų, e, komisarų e, finansiniai reikalai finansavimas yra reglamentuojamas e, tarybos reglamente. kurie, kuris buvo priimtas dar 1967 metais, bet man atrodo, kad to nepakanka. E, taip pat norėčiau pasveikinti profesorių Hussein Kasim, kuris e, su mumis bendraus per Skype iš JAV. Taip pat norėčiau pasveikinti profesorių Michaelį Bauerį, kuris pats negalėjo atvykti, todėl jį e, pavaduos Štefanas Bekeris. E, jis jau 2007 metais padėjo renkti mums klausimus ir parengė atitinkamą studiją e, biudžeto komitetui. Ta e, grupė, darbo grupė, kuri rengė tą studiją, jai pavyko parengti iki, iki šiol išsameusią studiją apie komisijos darbą. Ir E, esminis klausimas yra, kaip priimami sprendimai ir kokį vaidmenį čia vaidina generalinis sekretoriatas, kiek savarankiškai jis priima sprendimus ir kaip tai, tai įtakoja e, komisijos veiksmus. Taip pat norėčiau pasveikinti e, pon, poną Vilę iš Leideno universiteto. Tiek e, tokia būtų mano įžanga. Dėkoju. Dėkoju, ponė pranešėja. Iš tiesų mūsų programa šiandien yra išsami ir todėl aš manyčiau, kad mums reikia iš karto pereiti prie diskusijų. Man pačiam yra įdomu, kiek e, politikai priimantis sprendimus nagrinėja tas mokslinės studijas. E, tai yra e, svarbus klausimas, bet čia yra tik tai tokia pastaba e, prieš pereinant prie e, buvusio komisaro, ilgamečio komisaro Günterio Verhoigeno pasisakymo. Jo pranešimo e, pavadinimas yra Komisijos narys ir administracija biudžeto vykdymas, kas tarė paskutinį žodį komisijos narys ar biurokratė. Prašau, ponė Verhoigen. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ir ponai, parlamento nariai. Man malonu vėl grįžti iš šios rūmus bendradarbiavimas su Europos parlamentu. Man dešimt metų buvo labai smagus ir mielas užsienimas. Ir iš tiesų negaliu to pasakyti apie visas be šimties ES institucijas. Man kilo klausimas, kodėl mane pasikvietėte ir ponė Greslė jau apie tai užsiminė. Šis klausimas man rūpėjo mano visą aktyvų politinį gyvenimą. <clears throat> Tai yra klausimas, kaip uh, užtikrinti, kad vis didėjantis biurokratinis aparatas neperimtų uh, E, politinių procesų kontrolės, jų nemanipuliuotų, nevaldytų ar kaip nors kitaip netinkamai neįtakotų. Aš šią temą pasirinkau nenorėdamas kažkaip papildomai provokuoti, tačiau būtent dėl to, kad e, per savo politinę karjerą, kuri truko septynerius metus, Aš turėjau reikalų su e, vienas svarbiausiais Vokietijos vyriausybės nariais, taip pats buvau ministru ir jeigu manęs paklaustų, kada dariau didžiausią politinę įtaką, tai turiu pasakyti, kad tikrai netuomet, kai dirbau ministru, valstybės sekretoriumi ar e, komisijos nariu, aš daugiausiai įtakos per tuos metus turėjau tuo metu, kai galėdavau pateikti ministrams atitinkamus pasiūlymus, kurie dažniausiai būdavo priimami e, ir neturėjau už tos sprendimus prisijimti politinės atsakomybės. Ir nuo to laiko man ši problema labai rūpi ir būtent dėl to aš ir esu šiandien čia. Politinės e, biurokratinio aparato kontrolės problema nėra būdinga vien tik tai Europos komisijai su šia problema susidurima visur. Ir atsižvelgdami į šios problemos tam tikrus specifinius aspektus, mes juos čia svarstame, būtent todėl, kad Europos komisija nėra tokia politinė institucija kaip visos kitos, o dėl savo istorijos ir dėl savo veikimo komisija susiduria su tam tikromis struktūrinėmis problemomis, su kuriamis kitos institucijos nesusiduria. Taigi kilo klausimas, kaip galima užtikrinti, kokiais būdais, kad parlamento tarybos ir komisijos politinė valia būtų įgyvendinama kasdieninėme šių institucijų tarnybų darbe. Taigi nelaukite iš manęs paprastų receptų, nes bendradarbiavimas tarp komisijos administracinių struktūrų ir politinės vadovybės nevyksta pagal principą taip ministrė, nors tokių lygmenų taip pat yra, e, kuomet e, politikai kaip marionetės yra tampomi e, už virvučių savo darbuotojų. Na, aišku, skaityti apie tokius dalykus yra pakankamai smagu, tačiau iš tiesų netaip yra keliamas vadovavimo klausimas Europos komisijoje. Keltą priežasčių paminėsiu. Pirmoji priežastis Europos komisija vienyje savyje testinumą ir netestinumą. Pirmiausiai, komisija, kaip parašyta sutartys, sutartie, kas penkerius metus yra sudaroma iš naujo. Ne taip kaip valstybėse narėse, komisijos narių e, kolegija nepateikė savo vyriausybės programos, kurioje būtų nepriklausomai nustatomi politiniai tikslai. Komija veikia vadovaudamas šiuo metu pakankamai plačios apimties Europos teisė, taip pat turi įvykdyti atitinkamus teisėkuros pasiūlymus, kurios parengė komisijos pirmtakai. Jos biudžetas yra nustatytas dėl daugiametės finansinės programos, kuri trinka septynerius metus. Taip pat yra tam tikros diskusijos susijusios komisijos veikla iš kitų institucijų, parlamento, taip pat taigi komisija neatsiranda iš niekur. Ne vienas paskirtasis komisijos narys negali visų šių peripetijų ir visų šių smulkmenų žinoti, nesvarbu, kokia sėkminga buvo jo politinė karjera. E, ir e, visuomet jiems sudėtinga renktis klausimams Europos parlamente. Ir kaip žinote, tas klausimas yra labai svarbus, nes e, jeigu nesėkmingai pasirodai per šį klausimą parlamente, tai gali ir e, nepradėti savo kaip komisijos nario veiklos. Taigi, ką turi daryti būsimasis komisaras? Jis turi arba jį pasiremti kolektyvinės atminties. Tai yra komisijos tarnybų sukaupta patirtimi ir šios tarnybos yra puikiai susipažinusios su galiojančia teisė, taip pat jos nesivadovauja siaurų nacionalinių požiūrių ir e, šios tarnybos žino, ko tikisi parlamentas. Kiekvienam paskirtam komisijos nariui E, tai reiškia labai intensyvų bendradarbiavimo etapą su savo busimaisiais darbuotojais, kaip ir su kitomis komisijos tarnybomis. Ir kiekvienas šio pasirinkimo etapas yra labai svarbus, nes nuo to priklauso, ar komisijos tarnybos gerus būsimai komisijos nari ar ne. Būtent per šį pasirinkimo laikotarpį komisijos tarnybų darbuotojai aiškiai supranta ir pamato, ar busimasis komisijos narys iš tiesų domisi jam e, pavestų darbo lauku, ar jis užduoda tinkamus klausimus, ar sugeba dirbti komandoje ir taip toliau ir panašiai. Mano asmeninė patirtis šioje srityje yra labai teigiama. Aš Tikrai gavau naudingų patarimų iš komisijos tarnybų, tačiau aš leidau savo taip pat ir ne visais šiais patarimais vadovautis. Tačiau e, iš tiesų reikia dar daugiau dalykų siekiant suburti tikrą komandą, nepriklausomai nuo to, e, kaip e, kiek daug patirties esi sukaupęs politinėje veikloje, komisija, darbas komisijoje negali būti lyginimas su darbu ministerija, vien dėl to, kad komisija veikia kaip kolegėli institucija ir sprendimai yra priimami balsų daugumą ir daugiausiai priklauso nuo komisijos pirmininko ir jo tarnybos, kurių, kurios įtaka yra labai didelė. Noriu pabrėžti, kad per pastarosius metus komisijoje sprendimų priimimo procesai tapo vis labiau centralizuoti ir e, jie yra grindžiami komisijos dydžiu. Aš, e, man dėl to kyla labai daug abejonių, kadangi mano įsitikinimu e, tokiu būdu apribojamas kolegialaus komisijos veiklos kolegialios komisijos veiklos pobūdis. Uh, Tačiau tokiu būdu komisijos tarnybos gali bent jau sklandžiai veikti. Tačiau komisijos nariai privalo atsižvelgti į valstybių narių, parlamento interesus. Padėtis parlamente taip pat nėra e, labai paprasta, nes priešingai nei nacionalinių vyriausybių atžvilgių parlamento galios yra mm, kitokios e, ir todėl Kiekvienu atveju reikia ieškoti atskirai e, paramos parlamente savo siūlymus sprendimams. Todėl e, taip pat e, tinkama situacija reiškia iššūkį ir komisijos tarnyboms. Jos privalo pristaikyti prie naujų viršininkų. Kiekvienas iš jų turi savo biografiją, savo atskirą specifinį darbo stilių. Asmenybės bruožai yra skirtingi Ir aš, būdamas komisijoje, prašau man visus dokumentus teikti anglų kalbą. Mano pirmtakas, kiek žinau, prašė, kad tiem dokumentai būtų pateikiami prancūziškai, čia tik vienas pavyzdys. Tačiau svarbiausia yra, kad komisijos tarnybos e, labai greitai pamatom, ar komisijos narys iš tiesų skaito ar neskaito jam pateikiamus e, dokumentus, ar jis iš tiesų, ar jis iš tiesų nusiteikęs rimtai dirbti, nes iš tiesų ne visi komisijos nariai e, skaito jiems pateikiamus dokumentus, netgi dažniausiai e, išimties tvarka tą daro. Taip pat komisijos tarnybos labai greitai pamato, ar atitinkamas e, politinis vadovas yra drasus ir sugeba pareikšti savo nuomonę, tik priima tai, kas jam yra pateikiama. Asmeniškai manau, kad e, komisijos tarnybos labiau vertina komisijos narius, kurie iš tiesų nusiteikia rimtai dirbti. Taip pat esu įsitikinęs, kad tarnyboms reikia jų veiklos įvertinimo. Taip pat turi aiškiai žinoti, kokie yra tarnybos veiklos tikslai ir e, jiems svarbu žinoti, kad komisaras juos palaiko. E, galiu jums e, tačiau pasakyti, kad ne visi darbuotojai laikosi bendrai primtų sprendimų. Pavyzdžiui, mano Iš mano patirties galiu pasakyti, kad e, turėjau vieną darbuotoją, kuris niekuomet nesilaikydavo sutartų sprendimų ir aš tuo metu siūlau pritaikyti atžvilgių procedūrą, kuri yra apibrėžiama 50 straipsnė. Taip pat noriu pasakyti, kad e, komisijos narys iš tiesų neturi įgaliojimo atleisti ką nors. savavališkai, tą gali padaryti tik tai viso komisijos narių kolegija, dėl to gal galia kilo problema ir tam to asmens atžvilgių vis tik tai 50 straipsnio nuostatų pritaikyti negalėjome. E, e, turiu pasakyti, kad e, dėl mano tuometinio sprendimo ne visi darbuotojai buvo patenkinti, tačiau aš pasistengiau išlikti lojalus ir vis tik aš sugebėjau pasiekti, kad tas žmogus būtų atleistas ir gal galia mano sprendimas buvo pripažintas. Labai svarbu pabrėžti, kad <clears throat> tarnybų darbuotojai dažnai nesuvokia politinių problemų masto ir E, dažnai pastaiko taip, tokiu atveju, kuomet paprasčiausiai nesugebama išvelgti politinės problemos masto ir ponė Greslio patikė tinkamų pavyzdžių, kuomet sprendimai yra e, nevykdomi metų metus ir niekas nesikiša. Galiu paaiškinti, ponė Greslio, kodėl taip yra. Taip, taip yra todėl, kad e, komisijos tarnybos neižvelgia šios problemos politinių aspektų ir niekas netgi nesu, nesiteikia pranešti komisijos nariui apie tai. Aš susidūriau su daug tokių atvejų, kuomet e, metų metus nebuvo priimami atitinkami reikiami sprendimai arba buvo toleruojamos klaidos ir nepriklausomai e, nuo to, kas tos sprendimus priimdavo, būdavo teigiama, kad šie klausimai nėra politinės svarbos. Aš manau, kad remiantis dabartinėmis komisijos struktūromis šios problemos iš tiesų spręsti neįmanoma, nes negalima e, kiekvieno, kiekviename kabinete e, komisijos nario dar e, numatyti atitinkamą politinę veiklos kontrolę. Tačiau čia aš išvelgiu didžiulę politinę problemą, būtent tą aplinkybę, kad ne dėl piktos valios, tačiau e, dėl darbuotojų mąstymo e, skirtumo e, neižvelgiami politiniai problemų aspektai ir tuomet nukenčia pats komisijos narys. Ir e, Iš tiesų, tokias problemas e, būtų galima sutvarkyti paskambinus telefonu valstybės narės vyriausybės ministrų. Tačiau, kadangi ministras negauna informacijos, tai to skambučio ir neatlieka. Tai labai svarbu, kad generalinių direktoratų vadovai, direktoratų vadovai išvelgtų tos politinius aspektus susijusius su įvairiomis problemomis. Galiu jums tik pasakyti, kad remdamasi savo patirtimi, Tokių dalykų pasiekti įmanoma tik palaikant glaudžius asmeninius ryšius tarp komisijos nario ir jo darbuotojų, generalinio direktorato tarnautojų. E, tuo tarpu aš žinau, kad e, iki šiol nelabai dažnai komisijos nariai sustiždavo su savo generalinio direktorato vadovais, o anksčiau, o dabar bent jau kartą per savaitę tokie susitikimai, susirinkimai vyksta. Taip pat reikia kalbėti ir apie atskirą komisijos institucinę struktūrą. Ši kultūra taip pat paaiškina tam tikrą prasme, kodėl problemos komisijoje skiriasi nuo kitų institucijų. Komisijoje dirba labai angažuoti, emancipuoti jauni žmonės. Mm. Ir e, jų ryšiai su savo valstybėmis e, yra e, skirtingai suformuoti, taip pat socialinės tikrovės žinios jų yra skirtingos ir komisijos narys prašymė dar jokios įtakos žmogui, kuris ką tik pradėjo dirbti komisijoje. Todėl labai dažnai labai jauniems žmonėms yra patikimi patys sudėtingiausi klausimai ir jiems leidžiama veikti komisijos vardu, tačiau jie, priimdami tinkamus sprendimus, gali iš karto prisidengti komisijos vardu ir nesako, kad aš manau, kad taip ir taip elgtis reikėtų, tai jie paprasčiausiai tą aš pakeičia žodžiu komisiją ir tokiu būdu atsikrato politinės atsakomybės arba suverčia ją komisijai. Tai tam pasavaime suprantamais terminais tų <clears throat> darbuotojų lūpose. Savai suprantama, kiekvienas komisija nori siekti karjeros ir tas kelias siekti karjeros eina ne per politinį vadovą, o per savo tiesioginį viršininką ir tik tai nuo tam e, tikro administracinio lygio <clears throat> arba padariusiu tam tikrą karjerą jau e, komisijos narys kiekvienam komisijos pareigūnui pradeda daryti, e, atitinkiams komisijoms pareigūnams daro atitinkamą įtaką ir tokiu būdu komisija susiformuoja tam e, tikri tarpusavio santykių tinklai, tie, kurie sugeba šios tinklus geriausiai mėgsti, sugeba pasiekti susitarimus su kitais ir sugeba greičiausiai siekti karjeros. Aišku, kiekvienam komisarui tokių žmonių reikia, tačiau dažnai čia susipina e, asmeniniai ir viešiai interesai ir dažnai e, bandoma tokiu būdu siekti savo politinės naudos arba kartu, aišku, bandant e, pasitarnauti savo administracinio vienetui. Geriausiai yra sustarti su e, tais kolegomis, kurie, kurie palaiko E, gerus ryšius su savo tiesioginiu viršininku, tačiau jeigu tas tiesioginis viršininkas patenka į savo viršininko nemalonę, tuomet nukenčia ir tie kolegos, kurie buvo glaudžiausiai su juo susiję. Mano metu, darbo metu buvo labai daug generalinių direktorių, kurie manė, kad jie yra svarbiausia asmenys priimantis sprendimus komisijos struktūros ir praėjus kelioms savaitėms e, 90 metais, kuomet aš pradėjau eiti komisijos nario pareigas, mano generalinis direktorius e, savo interviu viename laikraštyje e, aiškiai yra pareiškęs, kad politiką darome mes, generaliniai direktoriai, o komisijos nariai tai, tiems politiniams sprendimams, kuriuos mes priimame, tik tai atstovauja. Ir e, savame suprantama, kad e, po šio pasisakymo su to generaliniu direktoriumi prie keturių akių ilgai kalbėjus ir po to mes labai gerai bendradarbiavome toliau, tačiau jis e, iš tiesų vis tiek nesugebėjo su tuo susitaikyti. Ir jeigu paklausite manęs, iš kur atsirado tokia tvarka, tai Žakas Deloras savo laiku suformavo tam tikrą požiūrį į komisijos struktūros priimamus sprendimus, kuomet aukšto rango komisijos pareigūnai buvo įsitikinę tuo, kad jie yra vieninteliai, kurie suvokė e, Europoje vykstančių procesų visumą. Ir dažnai pasteikdavo tokių atvejų, kuomet generaliniai direktoriai, kalbėdami visų vardų iš tiesų turėjo omenyje patys save arba iš tiesų kalbėjo savo vardu, aišku, jiems tenka didžiulės, didžiulės atsakomybės našta. Jie turi dirbti su nuolat besikeičiančiais politiniais vadovais, jiems tenka atsakomybė už biudžeto lėšų panaudojimą. Pone Greslė apie tai kalbėjo ir dažnai jie yra uh, tie kontaktiniai asmenys ryšiams su trečiosiomis šalimis ir čia nereikia turėti iliuzijų, o su to išorės pasauliu, su kuriuo dažniausiai bendrauja komisija, generalinis direktorius yra svarbesnis asmuo, būtent todėl, kad jis užtikrina ir atstovauja komisijos tarnybų veiklos testinumui ir dauguma laiko generalinių direktorių svarbesnių pareigūnų nei komisijos narį. Aš asmeniškai manau, kad Vokietijos modelis būtų tikslingesnis pasirinkant e, generalinius direktorius kaip politinio pasitikėjimo pareigūnus. Tokiu būdu komisijos nariai galėtų veiksmingiau tiesiogiai įtakoti jiems pavaldžių tarnybų veiklą. <clears throat> Labai trumpai, dar e, keli sakiniai pabaigai. Manau, kad komisijos darbo kultūra, norint suvokti, svarbu suprasti, kad komisijos tarnybos iš tiesų nėra labai viliojančios nes išskyrus e, kabineto narius e, iš nacionalinių valstybių vyriausybių struktūrų niekas neužima vadovaujančių pozicijų ir tai susiaurina tam tikrą veiklos e, ratą. <clears throat> Kalbant apie nacionalinių valstybių interesų atstovavimą. Taip pat aš nemanau, kad atsitiktinai įvyko, e, atsitiktinai per vėlai atėjo tas supratimas e, komisijoje, kad e, į savo darbuotojų interesus asmeninius nėra pakankamai atsižvelgiama. <clears throat> Savo laiku aš vienam iš savo darbuotojų tarpininkavau siekiant atlikti praktiką vienoje įmonėje, tam, kad jisai susipažintų su išorės pasauliu labiau ir aš jį pasiunčiau dirbti kepyklon ir e, jis iš tiesų, kol nepradėjo ten dirbti, nesu, nesugebėjo patikėti, kad <clears throat> kepėjas turi kiekvieną dieną keltis trečią valandą ryto, kad galėtų užsidirbti savo duoną kitiems iškepdamas. Taip pat e, galiu teikti, kad komisijos darbuotojai yra pakankamai motivuoti, nori nešti savo indėlį į bendrąjį gėrį, tačiau <clears throat> dėja ta tikro integracija komisijoje e, nevyksta. Geriausias pavyzdys yra geresnės teisėkuros iniciatyva, kuri buvo pakankamai sėkminga, kol buvo pristatoma išorė kaip politinis komisijos veiklos prioritetas ir darbuotojai daug pastangų dėjo, kad ta iniciatyva būtų įgyvendinta, o dabar ši iniciatyva, nors yra pavadinta pažangių reglamentavimu, smart regulation, yra beveik sužlugdyta arba užmigdyta. Komisijai svarbu kuo daugiau vienodų taisyklių sukurti. Čia galima būtų daug pavyzdžių pateikti, e, kurie patvirtintų, kad būtina įnešti naujų minčių į komisijos veiklos kasdienybę, pavyzdžiui, siekiant e, užtikrinti daugiau lankstumo, siekiant atsverti tą e, harmonizavimą, tarkime, su uh, E, bendros rinkos e, patvirtinais teisės aktais yra labai daug susijusių e, jų įgyvendinimo taisyklių. Kitas dalykas yra komisijos elgesys padarius klaidas. <clears throat> Aišku, tokiuose srityse kaip biudžeto <clears throat> lėšų naudojimas klaidų gali pasitaikyti ir nei klaidas neigiant, nei e, bandant suversti komisiją atsakomybę už kitų klaidas, tai yra valstybių narių, nėra tinkama. Jeigu valstybės narės elgesi aplaidžiai, tai turi komisija taikyti jų atžvilgių sankcijas, tačiau dažnai komisijai už valstybių narių padarytas klaidas suverčiama kaltė iš Vokietijos. Galima daug tokių pavyzdžių pateikti. Aš manau, kad būtų galima patvirtinti atitinkamas <clears throat> taisyklės, tačiau bent jau Mano e, darbo komisijoje laikotarpiu buvo laikomasi kitokių nuostatų. Aš 2003-aisiais e, pasisakiau už finansinio reglamentavimo taisyklių lankstumą ir dabar buvo e, jau šis principas jo pradėma laikytis arba galima prisiminti REACH reglamentą, tai yra didžiulio masto teisės aktas, kuriame susipina tiek daug skirtingų interesų E, ir niekas neturėjo pakankamai e, politinės valios tam, kad galėtų pripažinti to teisės akto tvirtinimo metu padarytas klaidas, tas buvo padaryta tik tai ryč peržiūros metu. Galiu kiekvienam komisijos nariui tik e, parekomenduoti įtraukti savo tarnybų darbuotojus į komisijos sprendžiamus politinius klausimus, e, nes, e, pažiūrėjau, galiu e, jums dar vieną pavyzdį pateikti, kuomet komisijos pirmko prodžio kabinetas buvo šalia mano ir generalinis direktorius sėdėjo šalia, aš galėjau mm, jo duris kabinetą pasibelsti. Tuo tarpu <clears throat> Baroso komisijos pirmos kadencijos metu aš turėdavau laukti savaitės ištisas, kol galėdavau sustikti su generaliniu e, direktoriumi. Todėl manau, kad iš esmės buvo skir... klaidingas sprendimas priimtas e, kabinetus komisarų ir generalinių direktorių e, laikyti toli arba paskirti jų kabinetus taip, kad jie būtų labai toli nutolę vienas nuo kito. Reikėtų šią tvarką pakeisti. Pabaigai manau, kad visuomet labai svarbus komisijos nario asmenybės brožai, ar tas asmo sugeba dirbti kaip politinis vadovas ar ne. Tie, kurie turi atitinkamas savybės, sugebės įtvirtinti savo autoritetą ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinami priimti politiniai sprendimai tie, tačiau kurie nesugeba būti politiniais vadovais, kurie tave suvokia kaip administracijos vadovus, tie nesugebės užtikrinti taip pat ir savo, savo pavaldžių tarnybų veiklos politinės kontrolės. Ačiū uždėmesi. Ja, Dėkoju, ponė komisarė, už įdomius pastebėjimus, paremtus jūsų turtinga patirtimi. Vėliau turėsime, šiek tiek vėliau turėsime galimybę užduoti klausimus ir padiskutuoti, o dabar norėčiau iš karto pristatyti komisaro Šefkovič pranešimą vėliau aptarsime abu šiuos pranešimus. Dėkoju ponė Šefkovič, kad jūs atvykote. Jūsų kalbos pavadinimas yra decentralizacijos išlaidos. Ar yra aiški riba tarp politikos ir vadybos? Prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane kalbėti šią įdomią temą. Ačiū poniai Gessler ir ačiū kolegai Günteriui už įdomią įžangą, kuri man leis šiek tiek galbūt išplėsti savo pasisakymą, sureaguojant į tai, ką jis pasakė kalbame apie decentralizavimą ir yra labai daug dalykų ir elementų, kuriuos diskutuojant šią temą reikia aptarti. Pone Gresler kalbėjo apie daug reguliavimo agentūrų ir aš sureaguosiu į šią pastabą. Savo pasisakymo pabaigoje toliau, aišku, valdymo agentūrų steigimas, kaip siūlė audito rūmai, turi padėti komisijai veiksmingiau įgyvendinti tam tikras e, programas, taip pat administracinių biurų darbas komisijoje, kurioje teikia taip pat paslaugos ir kitiems, e, kitoms institucijoms Briuselėje ir kitur. Ir galiausiai ponė Gresler ir ponas Verhoiginas kalbėjo uh, apie pereimą nuo centralizuotų prie individualių paslaugų, kalbant apie generalinius direktoratus. Komisijoje, ko gero, tą galima pasakyti ir apie visas kitas ES institucijas. Ir visiškai pritarsiu Günterui kad tai pasakytina ir apskritai apie administravimą Europos Sąjungoje. Aš savo pasisakymo pagrindinės tezes e, pateikiau prieš šį pasisakymą ir išleistoje parlamento brošiūroje jas galite rasti. Ponios Gresler, komiteto pirmininkas prašė pasisakyti labiau spontaniškai ir sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta anksčiau kalbėjusiu. Pirmiausia, kaip dirba komisija kokia tai iš tikrųjų institucija. Ir daugeliu požiūrių galiu pritarti ponui Ferhogeniui, kalbant apie komisijos darbą ir sprendimų prieimimą Europos Sąjungoje. Labai svarbus bendradarbiavimas tarp institucijų, tarp komisijos, tarybos ir aišku, labai svarbus veikėjas yra Europos parlamentas. Tai nėra klasikinis ryšys kuris galioja valstybėse narėse, kur dominuojantis ryšys demokratijos procese yra tas ryšys tarp daugumos ir mažumos. Parlamente. Ir dar vienas svarbus bruožas yra tai, kad komisija priima sprendimus dirbdama kolegialiai. Mes turime spręsti kartais labai uh, rimtas, konkrečias problemas atsižvelgdami į tą kolegialumo principą. Taip pat turime priimti ilgalaikius planus, galvoti apie ilgalaikę perspektyvą ir priimti ilgalaikius planus ES. Ir dažnai tie planai tampa įpareigojančiais ir būsimoms komisijoms. Ir dabar Mes jau pasiekėme paskutinį dėrybų dėl daugiametės finansinės programos etapą ir tai biudžetas septyniems metams labai svarbi sistema iki 2020-ųjų ir esu tikras, kad būsima komisija laikysis ribų, kurios bus nustatytos sprendimų, kurie jau šiandien iš anksto priimami ir aš manau, kad um, labai daug sprendimų yra priimta ir kitose srityse, kurių turės laikytis kita komisarų kolegija. Ir aišku, dar vienas specifinis bruožas yra tas, kad mes esame valstybių narių sąjunga, taigi ir valstybėms narėms priimami sprendimai turi būti priimtini. Taigi sakyčiau, kad Europos komisija yra sui generis struktūra, kaip ir Europos sąjunga, mes esame unikalūs ir todėl reikia labai atsargiai kalbėti apie palyginimą tarp nacionalinių valdžios organų ir Europos komisijos. Ir visada aktuali diskusija, koks yra geriausias administravimo būdas, kaip greitai gali būti įgyvendinami politiniai sprendimai, kaip jie gali praeiti per administracinės struktūras ir būti įgyvendinti. Aš asmeniškai turiu patirties darbo komisijoje ir nacionalinių lygmenių valstybės taryboje, tarnyboje ir aš nerekomenduočiau tokios sistemos, kai keičiantis kolegijos sąstatui keistusi viskas visais vadovavimo lygmenimis komisijoje. Žinau, kad daugelį valstybių narių tokiu būdu prarandamos žinios, prarandama institucinė atmintis, atsiranda nauji vadovai, kuriems reikia laiko susivokti, suvokti naujas pareigas, o dirbant ES lygmenių, manau, mes turime suvokti ir nesukurti tokių situacijų, kurios lemtų kažkokias nacionalinį dominavimą konkrečiose politinėse srityse. Žinote, kokia svarbi geografinė pusiausvyrą visoms valstybėms narėms ir kaip atidžiai valstybės narės seka skaičius, ar tikrai atspindima tinkamai geografinė pusiausvyrą visas ES kraštovaizdis ES institucijose. Jeigu sekėte procesą nacionalinių rekomendacijų teikimo, tas rekomendacijas teikiame valstybės narėms kasmet ir jas pristatydėjau keliams nacionaliniams parlamentams, tai pastebėjote, kad atsirado rekomendacijose naujų elementų. Pirmiausia, rekomendacijos susijusios su nacionalinės administracijų, nacionalinių administracijų gebėjimais. Matome, kad daugeliu valstybių narių administraciniai gebėjimai yra viena iš priežasčių, kodėl struktūrinės reformos nėra veiksmingos ir kodėl struktūriniai fondai nėra veiksmingai naudojamos, apie ką kalba jūsų komitetas dažnai, arba kodėl ES teisės aktų įgyvendinimas atsilieka nuo grafiko ir nėra kokybiškas. Taigi mes rekomenduojame valstybėms narėms labai atsargiai mm, žiūrėti į, e, elgti su įstatymais e, administravimo srityje, nes mes e, manome, kad 21 amžiuje valstybių valdymas yra toks sudėtingas procesas, kad administracijose turi dirbti tikri profesionalai. Ir kaip teisingai pastebėjo Günteris, visada yra trintis tarp politinio ligmens ir aukščiausių administracijos vadovų ligmens. Yra trintis administra nacionalinėse administracijose, taip pat ir Europos komisijoje. Ir kaip ir Günteris teisingai pasakė, generaliniai direktoriai yra žmonės, kurie turi labai daug patirties, tai yra stiprios asmenybės turėjo tikrai perėti labai rimtus mokymus ir testus, ir profesinius, ir asmeninius, ir valdymo. Ir tai yra labai stiprios asmenybės. Ir tai reiškia, kad mes turime turėti ir stiprius komisarus, kad būtų stiprus veiksmingas bendradarbiavimas ir kad būtų e, užtikrintas politinių sprendimų ir prieimimas ir jų veiksmingas įgyvendinimas. Aišku, kalbant apie galutinį sprendimų prieimimą, tikrai galiu patikinti, kad tai komisijos narių darbas. O kai dėl kolegijos praplėtimo, kolegijos galių praplėtimo. Mes matėme, kaip tos galios prasiplėtė, ypač ekonomikos semestro ir ekonominės valdysenos gale. Iš tikrųjų, kolegijos pritarimas pirmininko iniciatyvams yra labai svarbus, e, ypač žinant, kad tos siūlomos priemonės bus e, paremtos ir Europos parlamento. Mes, aišku, nenorime siūlyti tokių priemonių, kurios tikrai bus nepatvirtintos. Nenorime gaišti ir jūsų laiko, ir valstybių narių laiko, ir norime matyti konkrečius rezultatus. Todėl, kai mes kažką darome, darome taip, kad praeitų tos iniciatyvos per kolegiją, per parlamentą, kad būtų parlamentui ir valstybėms narėms priimtinos. Tai yra labai svarbu Ypač šiais e, labai sparčiai besivystančiais laikais, kai sprendimai turi būti priimami labai greitai. Ir dar porą žodžių apie komisijos darbuotojus. Yra labai skirtingų požiūrių, kaip komisijos darbuotojai yra atrenkami ir kokia yra sudėtis, vidutinis amžius. Darbuotojų pradedančių dirbti komisijoje yra 35 metai. Tai reiškia, kad didžioji dauguma komisijos darbuotojų jau turi ankstesnės patirties ne institucijose ir manau, kad ir profesorius Kasim patvirtins jo studiją, rodo, kad Europos komisijos darbuotojai yra labai įvairūs iš įvairių kontekstų ir tai e, tikrai nėra daugiausia teisininkai, tai ekonomistai daugiausia. Gal nustepsite, kad antroji pagal dydį e, grupę ar pagal svarbą, taip sakykime, tai yra mokslininkai, o teisininkai yra tik trečioj vietoj. Ir matom, kad yra didžiulis pakeitimas, kalbant apie e, lyti, lyčių balansą per pastaruosius 13 metų. 2000 metais tik tai 26 procentai buvo moteris, o dabar moteris jau dominuoja jų 53 procentai. Ir aišku, Günterio Verhoigeno darbo dėka, kai jis buvo plėtros komisaras, dabar turime jau ne 15, o 28 valstybės narės atstovaujamas ES institucijose. Taigi, Noriu pasakyti, kad jeigu susidaro toks e, įspūdis, kad komisija yra tarsi kažkokia uždara tarnyba, kuri neturi jokių langų, ryšio su išoriniu pasauliu ir nepriima naujų mm, srovių, naujo gaivaus oro į savo tarnybas, tai tikrai yra ne taip. Tik tai tokioje sistemoje, kur yra nuolatinių pokyčių, aukščiausių administravimo lygmenių, tik tokioje sistemoje galima palaikyti pokyčių dinamiką ir reaguoti į besikeičiančią realybę ES, kaip ir yra realiai komisijoje per pastarosius 10-15 metų. Kokia yra viena iš problemų, kurią minėjo Günteris, yra taip, kaip palaikyti artimesnį ryšį su valstybėmis narėmis, su bendruomenėmis, miestais, kaip užtikrinti, kad mes suprastame, kad kokia yra realybė ir kaip atrodo įgyvendinami sprendimai, kuriuos mes priimame čia. Ir aš tikrai labai stipriai pasisakau už tą ryšį, už tai, kad jis išliktų, kad reikia labai gerai žinoti, kas vyksta valstybėse narėse. Aš manau, kad ES administracija tikrai turi atspindėti padėti ES. Ir dar vienas klausimas, kurį mes tengiamės spręsti pasitelkdami e, vidinio judumo priemonę. Tai yra tas vadinamas e, toks uždaras e, principas, kai yra teikiama kažkokia iniciatyva, ji aptariama atskirose tarnybose ir tik vėlesnėse stadijose ieškoma kompromisu. Dabar uh, atsirado naujos atsakomybės sritys ekonominės valdysenos kontekste ir dabar skatinamas, skatinamos darbo grupės tarp įvairių generalinių direktoratų, kuriamos darbo grupės, taip pat ir ad hoc darbo grupės ieškančios sprendimų, kurie labiausiai tiktų aktualioje situacijoje ir taip yra kovojama su tuo uždarumo principu, kuris dažnai yra taikomas didelėse administracijose. Dar kalbant apie ryšį su valstybėmis narėmis ir pasinaudojant jų, pasinaudojimą jų kompetenciją. Valstybės narės atstovaujamos um, ir Europos komisijoje mes tūkstantį um, ekspertų turime komisijoje laikinai nusamdytų, turime laikinų darbuotojų ir laikas nuo laiko taip pat um, E, samdome išorės darbuotojus, kai jaučiame, kad mums reikalinga papildoma kompetencija. Ir žinau, kad profesiniams sąjungoms ne visada tai tinka. Žiūriu dabar į kolegą, kuris e, žinau, kad norėtų padiskutuoti išsameu šio klausimu. Dar vienas e, elementas, dėl kurio norėčiau prašyti jūsų pritarimo, nes tai aktualu ir jūsų komitetui, tai yra ta iniciatyva, kurią aš Mm, pradėjau dėl trumpalaikio mobilumo tarp nacionalinių administracijų ir komisijos. Ir priežastis e, yra ta pati, kaip ir ta priežastis, kodėl Günteris siuntė komisijos darbuotojus į mažas vidutinės įmonės pažiūrėti, kaip jos dirba. Aišku, dabar galbūt ne visada yra įmanoma e, jaunus darbuotojus nusiųsti į įmonės dirbti, bet mes turime vis tiek siekti bendradarbiauti su nacionalinėmis vyriausybėmis, nes svarbu mūsų darbuotojams žinoti, kad mažesnėse valstybėse narėse dažnai sunku įgyvendinti teisės aktus, kuriuos mes priimame ir jie turi pamatyti, kaip mažesnės administracijos tvarkosi su ES teisės aktais ir ES priimtais sprendimais. Ir yra turime siekti sukurti tinklą nacionalinių administracijų darbuotojų ir ES mm, tarnybų darbuotojų. Tokio tinklo įkūrimas yra mūsų bendra užduotis ir jeigu ši iniciatyva bus įgyvendinta, tai mes visi džiaugsimės rezultatais. Ir dar kalbant apie komisijos dydį, labai dažnai sakoma ir rašoma spaudoje, kad tai yra didžiulis biurokratinis mechanizmas, turintis per daug darbuotojų. Dabar komisijoje yra apie 30 tūkstančių nuolatinių darbuotojų. Galbūt e, paklausite, su kuo būtų galima palyginti šį kiekį. Galbūt tas kiekis nėra tobulas, aš ir nebandau apsimetinėti. Tik e, žiūriu, pavyzdžiui, į e, miesto, tokio kaip Stokholmas administracija. Ir tas būdinga daugelio vakarų Europos miesto administravimui. Ten dirba 40 tūkstančių darbuotojų. Aišku, gal sakysite, kad jie turi skirtingas pareigas, bet faktas tas, kad mes vienu atveju kalbame apie vieną miestą, kaip Stokholmas, ar kiti miestai, kur yra, pavyzdžiui, ir kita vertus turime visą Europos Sąjungą ir apie 500 milijonų darbuotojų. Dabar, jeigu bandytume palyginti ministerijas ir komisijos generalinius direktoratus, galima daugeliu požiūrių lyginti, bet nenoriu jūs per daug apkrauti. Pavyzdžiui, MUV generalinis direktoratas turi 500 darbuotojų, transporto generalinis direktoratas. Ir jeigu pagalvotume, pavyzdžiui, apie transporto ministerija Jungtinėje karalystėje, ten yra 1600 darbuotojų, o pagalvojus dar apie papildomus skyrius visoje šalyje išsibaršiusius, ten dar 50 tūkstančių. Arba, inkime, ekonomikos ir ūkio srity. Pažiūrėjau koks būtų Vokietijos finansų ministerijos darbuotojų skaičius. Ten jų 1800 komisijoje finansų ir mokesčių direktoratai bendrai turi 1500 darbuotojų. Taip pat mes turime atsižvelgti į kalbinius reikalavimus, kad mes turime dirbti su 24 oficialiomis kalbomis. Taigi, atsižvelgiant į visus šios veiksnius, aš manau, kad tikrai komisijos darbuotojų skaičius nėra pernelyg išpūstas, bet aišku, yra galimybių sutaupyti ir netrukus apie tai pakalbėsiu. Dar apie ką kalbėjo ponė Gresler ir ponas Ferhogen, tai kad apie tą politinį lygį ir komisijos narių skaičius. 28 komisijos nariai yra per daug. Ką jie visi veikia, kuo jie visi užsijima, reikia jų skaičių sumažinti. Bet turiu pasakyti štai ką, pažiūrėkime į komisijos politinį sluoksnį. Mes neturime jokių pavaduotojų, nėra sekretorių, nuolatinių sekretorių. Politinis komisijos atstovavimas yra tik komisijos narių lygmenių. Taigi, iš tikrųjų, politinių atstovų, sprendžiant jautrius klausimus, yra svarbus. Pirminiai sako, ne, mes norime ir generalinių direktorių. Kalbant apie nacionalinius parlamentus, jie nori taip pat, kad vyktų klausimai apie rekomendacijas valstybėms narėms. Ir tokiais atvejais jie taip pat nori, kad klausimuose dalyvautų komisijos nariai. Ir mm, ministrų taryboje taip pat būtent komisarai yra labiausiai laukiami. Be to yra tarptautinis kontekstas, didysis aštuonetas, didysis dvidešimtukas ir taip toliau. Tai noriu tik pasakyti, kad mes nenobodžiaujame. Reikia tik tai atlikti, reikia kažko, kas dirbtų tą politinį darbą, atstovautų institucijas ir e, bendraujant su teisėkuros institucijomis ir su tarptautiniais partneriais. Ir būtent tai ir daro komisijos nariai. Tai aš norėčiau, kad jūs tai prisimintumėte, kai bandote lyginti komisiją su nacionaliniu nacionalinės administracijos struktūromis, ten, kur yra e, ministrai pavaduotojai ir įvairių departamentų vadovai ir panašiai. Kalbant apie veiksmingumą, norėčiau padėkoti komitetui už glaudų bendradarbiavimą ir už jūsų indėlį šiame svarbiame procese. Aš manau, kad jūsų darbo dėka jūsų screening ataskaitų reikalavimo mes, mums pavyko pasiekti rimtų pokyčių šioje srityje. Mes ką tik baigėme dėrybas dėl naujų darbo tvarkos taisyklių, kurios įsigalios nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Ir ten yra numatytas 25 procentų mm, procentų sumažinimas atlyginimų, taip pat pakeitimai susijęs su darbo laiku ir tai padės sutaupyti milijardus eurų. Diskusijos dėl šių sumažinimų nėra paprastos, jos prasidėjo pernai komisijoje, net neskaičiavau, kiek kavos podelių išgeriau diskusijose kokį metodą reikėtų taikyti, bet mes remiamės priimdami sprendimus tuo patikros e, procesu, screening e, procesu. Mes bandome kaip įmanoma tiksliau įvertinti, koks yra komisijoje darbo krūvis. Ir noriu pabrėžti, kad kiekviena tikrinimo ataskaita pateikia konkrečius skaičius ir aš pats tuos skaičius pateikiu pats asmeniškai visiems komisijos nariams ir jie, žinau, diskutuoja paskui su generaliniais direkto, direktoriais, kiek aptarė konkrečius skaičius susijusius su atostogomis. Ir taip toliau. Ir bandoma visokiais būdais ieškoti būdų, kaip dirbti veiksmingiau ir kaip sutaupyti. Kas atsitiks po sausio pirmosios? bus generalinių direktoratų, kurie per penkis metus gali, e, jų darbuotojų skaičius e, sumažės 10 procentų, nes 5 procentais bus sumažinta ir kiti 5 procentai pateks į rezervą, iš kurio paskui galės būti naudojami įvairių direktoratų. Tai yra skausmingas procesas, Bet dabar jau turime konkrečius skaičius šiam procesui, būtent dėl tos screening ataskaitos. Be to yra papildomų sričių, kur galime siekti didesnio veiksmingumo, ką ir sakė ponė Gresel. Kaip galime supaprastinti viską, kaip galime pasinaudoti naujomis technologijomis ir pradėjome informacinių technologijų racionalizavimo procesą. Tai yra itin sudėtinga. Baltosiuose rūmose Aš e, kalbėjau su atsakingu asmeniu e, šioje srityje ir aptarėme, kaip užtikrinti veiksmingumą ir e, sutarėme, kad problemos yra tos pačios visi generaliniai direktoratai mūsų atveju ir visi departamentai Baltosiuose rūmose bando rasti geriausią sistemą informacinių technologijų naudojimo ir matome, kad yra biudžeto apribojimų, yra personalo apribojimų ir mes turime kiek įmanoma veiksmingiau pasinaudoti turimu, panaudoti turimus išteklius. Taip pat mes ir pasitelkėme žmogiškųjų išteklių generalinio direktorato išteklius. Mes rengėme susitikimą su direktoratų vadovais ir priemė išvados, kad kalbant apie decentralizavimą reikalingas balansas, ypač teikiant tokias paslaugas kaip informacinių technologijų ir žmogiškųjų išteklių. Tai padės sutaupyti, tai padės generaliniams direktoratams uh, veiksmingiau naudoti ir personalą. Ir aš tikrai tikiu, kad tai įmanoma, neįmanoma centralizuotai 40 direktoratų valdyti, bet būtinas rimtas, tvirtas koordinavimas ir tokioje organizacijoje kaip komisija reikia turėti labai aišku tokį paslaugų, tikimų paslaugų valdymą paslaugų, kurios teikiamos visoms institucijoms ir užtikrina jų sėkmingą veikimą. Jeigu leisite man kalbėti dar kelias minutės, norėčiau dar aptarti reguliavimo agentūras. Mes e, dirbame su ponė Gressler šiuo klausimu, taip pat ir su kitais kolegomis Europos parlamente jau ketverius metus. Ketverius metus. Galiausiai po didžiulių pastangų mes sutarėme, koks būtų horizontalus požiūris, kaip administruoti geriau reguliavimo agentūras. Ir tai nėra smulkmena. Dabar yra 49 agentūros, 32 iš jų reguliavimo agentūros, tai yra decentralizuotos e, agentūros, tai yra 700 e, milijonų eurų, tūkstančiai darbuotojų, taigi reikia užtikrinti tinkamą valdymą ir reikia sutarti dėl valdymo principų ir mums pavyko pasiekti tokį sutarimą. Aš aišku stengiuosi įgyvendinti šios principus, dėl kurių sutarėme nuo pat pradžių ir mm, pradėjo nauj, at, atnaujinome dėrybos, dėrybas dėl uh, CEPOL ir yra pasiūlymas sujungti šią agentūrą su Europolu. Aš norėčiau, kad iš tikrųjų taip ir būtų, kad policijos pareigūnai būtų mokomi ir tie mokomai, mokymai būtų susiję su Europolo agentūra. Taip pat mes e, matėme jau ir konkrečių pavyzdžių, kad galime sutaupyti 50 milijonų eurų iki 2020-ųjų ir mes galime mm, panaudoti personalą kitoms užduotims ir galiausiai turėtume pavyzdį, kaip ateityje labiau užtikrinti veiksmingesnį reguliavimo agentūrų darbą. Ir aišku, daugelis valstybių narių ir netgi parlament, šio parlamento nariai nepritarė tokiai priemoniai. Tai galbūt iš tikrųjų tas pasiūlymas nebus įgyvendintas, kaip mes tikėjomės. Bet labai dažnai iš tikrųjų valstybės narės ir konkrečios ministerijos e, valstybėse narėse, kurios nuolat ragina komisiją taupyti, staiga jų nuomonė Cepolo ir Europolo atveju yra visiškai priešinga. Tai norėčiau paprašyti jūsų Kai aptariami tokie klausimai, padėkite e, man, padėkite tęsti diskusiją dėl šio konkretaus atvejo, nes e, kitaip iš tikrųjų bus sudėtinga pasiekti pažangos ir kalbant apie kitų reguliavimo agentūrų ateitį. Ir dar grįžtant prie jūsų klausimo pavadinimo. Komisija yra biudžeto administravimo įstaiga. Aš esu įsitikinęs ir jūsų komiteto dėka, kad mes turime tinkamas procedūras ir patikrinimo procedūras, kurios veikia. Biudžetas yra vykdomas laikantis taisyklių veiksmingai ir prasmingai, nors kartais e, atrodo, kad mes galbūt labiau koncentruojamės į formalų atitikties patikrinimą nei realių E, rezultatų vertinimą. Ir aišku, tai yra užduotis, kurias mes turime e, vykdyti nuolat ir čia svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tarp institucijų, taip pat bendradarbiavimą su auditorumais. Manau, kad e, tik tas glaudus bendradarbiavimas padės mums nusiųsti labai rimtą signalą, kurį turime pasiūsti iki kitų parlamento rinkimų, būtent tai, kad ES biudžetas naudojamas tinkamai, jis yra tinkamai kontroliuojamas, tai nėra Bruselio ar Strasbūro mm, biudžetas, didžioji jo dalis e, grįžta e, į regionus, kuriamos naujos darbo vietos, skatinamas augimas ir tai rimta investavimo priemonė ir mes darome, kas nuo mūsų priklauso, kad e, išleidžiamos lėšos tinkamai kontroliuojamos. Ačiū visiems už kantrybę, ačiū už tai, kad pakvietėte, ačiū pirmininkė. Ačiū. Dėkoju, gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotojai, ponė, ponė Šefkovič, mes išklausėme dviejų garbingų kalbėtojų, kurie e, mums pristatė komisijos veiklą. Aš pats nežiūrėjau į laikrodį ir dabar matau, kad mes vėluojame, tačiau vis tik turėjome e, pasinaudoti galimybę išklausyti komisijos narių. Dabar suteiksiu žodį e, komiteto nariams e, ir norėčiau paprašyti pasisakyti trumpai. E, iš pradžių Inge Greslė, paskui kolega Balčytis. Prašau kalbėti visų trumpai, neviršti dviejų minučių. Dėkoju už tokius įdomius pastebėjimus ir, ir už tai, kad apžvelgėte tai, ką, ko pavyko ar nepavyko pasiekti per pastariuosius metus. E, pastebėjau, kad nekalbėjome apie vieną veikėją, apie generalinį sekretoriatą ir nenagrinėjome klausimo, kokį e, vaidmenį vaidina generalinis sekretoriatas ir kokį vaidmenį, e, kaip jis įtakoja komisarą. Jūs galėtumėte čia kiekvienas mums papasakoti savo asmeninių istorijų. Pavyzdžiui, e, man E, man, pavyzdžiui, krito į akis, kad generalinis e, direktoratas e, nuolat atsako į parlamentarų klausimus ir tame atsakyme turi būti nedaugiau kaip 25 žodžiai. Todėl norėčiau paklausti, kodėl taip yra dėkoju, norėčiau pasiūlyti, kad surinktumėte, surinktume keletą klausimų. Zigmantai, prašau. Ačiū, gerimas pirmininkė. Nu, natūralu, kad dvi minutės kadangi čia yra klausimai ir pasisakymai, aš daugiau norėjau pasisakyti šito klausimu. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegijai Gresler už, nu tikrai, manau, labai įdomu ir po keturių metų labai savalaikį diskusiją, todėl kad gyvenimas yra pasikeitęs. Dvi minutės man bus per mažai, tai aš truputį pavėluosiu. Pirmiausia, kad mes turime patirties daugelis iš čia dirbant ir vyriausybėje, ir Europos taryboje, ir dabar kai kurie iš mūsų ir Europos parlamente. Ir todėl su kai kuriais dalykais tikrai jau nebenorėčiau sutikti, kad Europos komisijos arba komisaro arba komisijos nario vaidmuo jisai yra šiandieną toks, koks turėtų būti. Daug kas yra pasikeitę ir mes matom, kad patys esam prieėmę daug sprendimų, tai yra ir finansinio stabilumo mechanizmas, ir ekonomikos e, koordinavimas, ir daugelį kitų dalykų, ir todėl komisaro vaidmuo turi būti iš esmės peržiūrėtas, nes priešingą atveju mes ir taip ir nejudėsime į priekį. Aš visiškai sutinku su, su savo kolegės Gressler e, pasisakymu dėl generalinio sekretariato vaidmens. Taip, kažkada buvo laikas, kada jis galėjo atsakinėti už komisarą, bet dabar jau laikas yra toksai, kad pats komisaras turėtų formuoti ne tik tais e, e tą ūkinę veiklą, bet ir politinę atsakomybę ir jam turi būti suteiktos tam tikros galios. Visiškai sutinku, kad reikėtų peržiūrėti generalinių direktoratų ir asmenų, generalinių direktorių ateityje sistemą ir jų vietą. Jų veikla priklauso nuo darbo sutarties sąlygų. Jeigu jisai žino, kad jis yra nepakeičiamas, jeigu jo metai iš metų e, pakeisti neįmanoma, todėl kad sutartyje yra tai parašyta ir kiek nuo metų ištarnavimo jo atlyginimas didėja, tai matomai, kad čia ir yra tam tikra problema. Sutinku su buvusių komisarų, gerai žinomų politikų ir Hogino pasisakymo, kad galbūt kai kurie iš generalinių direktoratų turėtų būti politinio pasitikėjimo, kad iš tikrųjų komisijos narys turėtų ateityje galios kažkaip įsiaiškinti, kas ten dedasi viduje. Toliau e, paprastas agentūros vaidmuo. Manau, kad Europos audito rūmai labai neblogai vertina ir mes irgi taip pat čia vertinam savo komitete. Ateityje siūlyčiau galbūt e, kiekvieno komisaro veiklą ir ypatingai generalinių direktoratų veiklą galbūt e, kadencijos gale įvertinti pačiam Europos parlamentui, kad būtų galima suformuluoti, kokią iš tikrųjų, kaip jiem pasisekė per tuos keturis metus atlikti tam tikrus uždavinius, kurie buvo keliami mėnesį iš mėnesiais tiek Europos parlamente, tiek Europos komisijoje ir taip toliau. Dėl kolegialiumo. Ir valstybės narės, valstybių vyriausybės taip pat priiminėja sprendimus kolegialiai ir čia didelio skirtumo nėra, kaip ir Europos komisija. Ten irgi taip pat su ginčytinais klausimais vyksta balsavimas ir jeigu daugiau surinka balsų, to, to sprendimas ir yra priimamas. Tai kadangi laiko yra stoka, daugiau tikrai nenoriu mm, užlaikyti, bet aš esu įsitikinęs, kad turime iš esmės peržiūrėti atskaitomybės klausimą ir kad ateityje taip nebūtų, kaip atsitiko su Olafo problematika, kada komisaras visiškai stovėjo nuo šalyje, o mes metus laiko ginčijomės, kas kur padarė klaidas. Ačiū labai. Dank, als nächster der Paul Rübig. Paul Rübig, ačiū labai, kadangi esame biudžeto kontrolės e, komiteto salėje, tai man būtų įdomu sužinoti, kaip komisijoje yra skirstamos lėšos, koks yra santykis tarpusavio tarp komisijos nario ir generalinio direktoriaus ir kiek komisaras gali turėti įtakos lėšų skirimui. Taip pat e, kaip yra vykdoma atitinkama lėšų panaudojimo kontrolė valstybėse narėse, ar E, vykdomos, e, vykdomi tie įsipareigojimai, buvo, dėl kurių buvo sudaryta trilogė ir kaip komisijos narys gali prižiūrėti finansų ministro tinkamą veiklą valstybės narėse. Ačiū. Daugiau nėra. Norinčių kalbėti, Žygmatai, prašau įsijungti mikrofoną. Taigi galime dabar atsakyti užduotus klausimus. Pirmiausiai noriu sureaguoti į ponios Greslės klausimą, kuris yra labai svarbus per tuos dešimt su pusę metų, kuomet dirbau komisijoje, generalinio sekretariato vaidmo iš esmės pasikeitė per tą laiką. Aš ponas Trojanas savo veiklą vertino tuo požiūriu, kad jiems svarbiausia buvo, kad formaliai būtų laikomasi kolegialumo principo ir taisyklių. Po to e, jau e, buvo tam tikras poslinkis link labiau politizuoto generalinio sekretoriato ir pono Baroso pirmojo kadencijoje galima būtų teikti, kad generalinis sekretariatas tapo komisijos pirmininko pageidavimų vykdytojų, kad būtų įmamas atitinkamų veiksmų siekiant laikytis komisijos pirmininko patvirtintų veiklos krypčių ir instrukcijų. Tai būtų uh, To priežastis galėtų būti tam tikros pasikeitusios struktūros arba asmeniai santykiai, aišku, laikas parodys, kaip yra iš tikrųjų. Antra priežastis, dėl, ko, dėl kurios pasikeitė generalinio sekretariato vaidmuo, tai yra padidėjęs veiksmų koordinavimo poreikis, pirmiausiai dėl to, kad Europos komisija turi prisimti ir vykdyti vis daugiau užduočių ir pati jos struktūros didėja ir plečiasi. Taip pat e, reikia pažymėti, kad komisija nelabai noriai diskutuoja apie savo tarnybų veiklos derinimą arba derinimą veiklos tarp atskirų tarnybų. Su ponu Prodžiu aš jau esu apie tai kalbėjęs siekdamas iškelti tą komisijos atskirų tarnybų veiklos nenuoseklumo, nesudarinumo klausimą. Dabar mano kolega iš Vokietijos, ponas Tingeris, kuris ant popieriaus yra atsakingas už energetiką, tačiau už energetiką taip pat atsakingi ir konkurencijos komisaras, klimato kaitos komisaras, išorės prekybos komisaras ir taip toliau ir panašiai ir jokia koordinavimo grupė neveikia komisijos struktūrose, tai yra nei vienas komisijos narys neatlieka tos koordinuojančios funkcijos, tą turi daryti komisijos generalinis sekretoriatas ir ši užduotis yra labai svarbi, nes būtent tokiu būdu yra užtikrinamas e, nusaklumas priimant sprendimus. Pone Greslė, didžioji dalis komisijoje priimamų sprendimų yra priimami nedalyvaujant e, arba e, jie priimamų sprendimų nėra susijęs su politiniu lygmeniu, nes pavyzdžiui dėl sutarties pažeidimų E, yra primami įvairūs e, sprendimai valstybinarių atžvilgių. Dėl staties nuostatų nesilaikymo ir jūs matote, kad komisijos nariai tuos šimtus e, formalių sprendimų kaip nors perskaito. Tokių sprendimų iš tiesų yra šimtai. Ir tokiu būdu generalinis sekretariatas už tai yra atsakingas ir taip užtikrina komisijos veiklos nuoseklumą ir tai paaiškina padidėjusią komisijos generalinio sekretoriato įtaką, politinį svorį ir aš pasisakau už tai, kad komisija ateityje nebebūtų ta vienalytė institucija, kokia buvo anksčiau dėl politinių priežasčių. Dabar mes turėtume komisiją aiškiai pasiskirstyti uh, atskiromis veiklos rytimis, kurioms būtų priskirima politinė ir administracinė atsakomybė. Aš manau, kad tokiu būdu atsakiau ir pono Balčyčio klausimą. O atsakydamas į pono Riubiko klausimą turiu pripažinti, kad galiu atsakyti tik į pirmąją dalį, nes atsakymą į antrą man trūksta politinės patirties, kokia yra komisijos nario kompetencija paskirstant lėšas. Atsakymas yra jokios, nes komisijos narys neturi jokios įtakos E, išrenkant tam tikro viešojo konkurso laimėtojų ir panašiai. Ir aš esu dėkingas ponu Rubikui šį klausimą, galėsiu jums prie keturių akių vėliau atsakyti ir galiu jums papasakoti, kokiais atvejais man skambindavo vyriausybių vadovai, e, pateikdami visiškai nepriimtinus e, pageidavimus e, ir siekdami, kad aš įtakočiau tam tikrus sprendimus dėl biudžeto lėšų skirimo. Ir labai džiaugdavausi ties atvejais, kuomet aš galėjau pasakyti, kad negaliu to padaryti, nes man reikėjo sakyti, kad aš nenoriu to daryti. Nes e, toks atsakymas galbūt vyriausybės vadovų nelabai patiktų. Mano atsakymas tuo metu būdavo, kad aš neturiu teisės, nes mano įtaka kaip komisijos nario tokiems sprendimams yra visiškai nulinė. Ir tokiu Šiais klausimais sprendimai yra priimami generalinių direktoratų vadovų ir jiems nebūtinai labai patinka tuos sprendimus priimti. Pavyzdžiui, man pavaldus generaliniai direktoriai sunkiai tuos sprendimus priimdavo, nes jie visuomet yra susiję su asmeninė atsakomybė ir kiekvieną sprendimą tokį reikia paaiškinti ir prisimti už jį asmeninę atsakomybę. Taigi, tokiu atveju komisijos veiklos struktūra yra daug geriau organizuota nei visų kitų. Man žinomų administracinių institucijų, nes politiškai visiškai neįmanoma įtakoti sprendimus susijusius su biudžeto lėšų paskirstimu. Ir aš manau, kad tai yra tikrai pažangus dalykas politinėme gyvenime. Pirmininkas. Ačiū, ponai Firhoginai, ponai Šefčiovičiu dar. Ačiū, ponai. Pirmininkai, ačiū už klausimus. Generalinio sekretoriato vaidmuo. Günteris minėjo, kad dėl plėtros ir taip pat dėl Lisabono sutarties nuostatų uh, įtakos asmeninės komisijos vadovų įtakos Didžioji dalis e, įgaliojimų ir atsakomybės Europos komisijos reikalauja didesnių veiksmų koordinavimo pastangų. Tam, kad kai kurie, pavyzdžiui, e, energetikos generalinio direktorato pasiūlymai neprieštarautų kovos su klimato kaita generalinio direktorato pasiūlymams arba kad e, <clears throat> E, konkurencingumo politika neprieštarautų Žemės ūkio generalinio direktorato priimamiems sprendimams ir e, puikiai galite įsivaizduoti, kad veiksmus koordinuoti būtina e, jau pačioje pradinėje stadijoje, tam, kad galtinis sprendimas būtų suderintas. Kalbant apie generalinio sekretoriaus vaidmenį, kuris kartu su pirmininko kabineto vadovų dalyvauja savaitiniuose susitikimuose su visais komisijos nariais. Tos diskusijos dažniausiai būna labai sudėtingos, trunka ilgai, juose bandoma sumažinti e, tuos atotrukius tarp paskirų pozicijų e, tam, kad e, komisijos nariai galėtų priimti, dalyvauti diskusijoje, priimti sprendimus dėl tam tikrų sprendimų, siekti tam tikrų kompromisų, formuoti tam tikros ryties politinius ateities sprendimus. Generalinis sekretorius, tiksliau generalinis direktorius tose susitikimuose informuoja apie rengiamus politinius sprendimus ir aš palaikau pakankamai glaudžiai santykius su generaliniais direktoriais tam, kad išgirščiau jų vertinimus, taip pat išgirščiau ir kolegų vertinimus apie bendravimą su mm, generaliniais direktoratais tarp direktoratų ir generalinio sekretariato. Pone Greslė, jūsų klausimą atsakant, galiu pasakyti, kad iš tiesų jis yra labai keblus, vertinant nacionalinių parlamentų požiūrių, nes bandoma reikalauti geresnės kokybės, greitesnių sprendimų, išsamesnių atsakymų ir mes bandome atsižvelgti į visus šios reikalavimus. Jeigu neklystu, šiais metais iš Europos parlamento komisijoje sulauks apie 30 tūkstančių klausimų ir tas klausimų skaičius kiekvienais metais auga. E, jūsų komitetas, manau, yra apskaičiavęs, kiek kainuoja e, vienas parlamento nario klausimas, įskaičiuojant vertimo išlaidas, visas kitas administracinės išlaidas. E, aš dabar tų skaičių nežinau. Iš tiesų, mes nebandome kažkaip e, biurokratizuoti e, tų atsakymų, kuriuos gauti jūs turite teisę, tačiau yra tam tikrai apribojimai, pavyzdžiui, dėl atsakymo ilgio, jis ne, turi neviršyti 25 eilučių, taip pat mes esame parengę tam tikras gairias savo pareigūnams, e, rengiantiems atsakymus į parlamento užduodamus klausimus. Kalbant apie klausimus, kuriuos mums siunčia nacionaliniai parlamentai, mes turėjome čia įdėkti naują sistemą, nes yra įvairios procedūros, geltonosios kortelės, subsidiarumo patikrinimo. E, kitos procedūros, mums reikėjo įdėkti naują informacijų technologijų sistemą, tam, kad e, galėtume laiku atsakyti visus gaunamus klausimus, atsakyti arba pagerinti tų atsakymų kokybę, tačiau tam išeikvojame labai daug komisijos e, smogiškų ir kitų išteklių, turime ieškoti būdų, kaip šį darbą atlikti veiksmingiau. E, žinau, kad dabar yra teikiami įvairūs pasiūlymai, kaip tą sistemą pagerinti. Nežinau, kuris receptas bus pasirinktas. Galbūt mes perimsime uh, Vokietijos bundestago patirtį, kuomet e, e, klausimų skaičius yra ribojamas arba tie klausimai yra perdodami, tarkime, politinėms frakcijoms. Kalbant apie klausimus, kurie yra susijęs su e, tam tikrais politiniais sprendimais iš tiesų geri klausimai, reikėtų rasti būdą, kaip juos atrinkti, tam, kad e, būtų galima į juos tinkamiau išsameu atsakyti. Aišku, mes tengiamės atsakyti į visus. Ponas Balčytis kalbėjo apie komisijos vaidmenį įgyvenant Europos stabilumo mechanizmą, e, sprendžiant eurozonos problemas, kurios yra labai rimtos. Čia vėlgi galime uh, pasakyti, kad mes negalime rasti visų problemų sprendimo remdamiesi tik tai e, bendrijos principų. Mes privalome pasitelkti taip pat ir e, valstybių narių vyriausybių struktūras, pagal dabar veikiančias procedūras dažnai kaltė yra verčiama e, nuo vienų prie kitų ir galiausiai kalta tampa Europos komisija, nukenčia visas ES e, įvaizdis, taigi manau, kad reikia rasti būdų, kaip krizės akivaizdoje per sprendimus priimti kuo greičiau ir padaryti atitinkamas išvadas, pasimokyti iš klaidų, kaip pagerinti tą e, kolegialumo aplinką ateityje, manau, reikia e, siekti glaudesnio atskirų komisijos narių grupių bendradarbiavimo, kuomet aš kalbėjau bendrų reikalų taryboje e, apie atitinkamą išorės veiksmų tarnybos renkiamą ataskaitą, tuomet e, kalb, buvo kalbama apie tai, kaip e, geriau koordinuoti visus išorės politikos turimus instrumentus ir priemonės, kaip surenkti Relex grupės komisijos narių pasitarimus dažniau. Ir būtent šie klausimai turėtų būti labai aukštai keliami mūsų politinėje darbo atvarkė. Kalbant apie generalinių direktoratų veiklos koordinavimą. Ponas Riubik klausė ir apie lėšų paskirstimą. Manau, kad komisija turi prisitaikyti prie e, naujos e, politinės realybės, suvokdama, kad jai tenka mm, žymiai e, didesnis, didesnė atsakomybės sritis paskirstant finansinės lėšas ir būtent į tai atsižvelgiant buvo patvirtintas finansinis reglamentas, sustiprintas auditorumų vaidmuo tam, kad būtų galima veiksmingiau spręsti klausimus susijusius su didesnio masto biudžeto lėšų panaudojimu. Turiu pasakyti, kad bent kartą per savaitę komisijos nariai sustinka su generaliniais direktoratais, kurie pristato metinės veiklos programos atskirų e, priemonių įgyvendinimą ir jeigu e, kurio nors klausimų kyla problemų, tai pristatomi sprendimai, kaip tas problemas spręsti, taip pat vykta, vyks, vykdomas yra vidaus auditas, aš dalyvauju toje vidaus audito sistemoje, už kurią atsakingas komisijos narys šiemet ir vyksta reguliarūs susitikimai šiais klausimais politinė kontrolė yra užtikrinta, tačiau kasdieninė veikla, kasdieninis biudžeto lėšų panaudojimas ir su juo susijusi atsakomybė daugiausiai tenka ar gula ant generalinių direktorių pečių, tačiau jie deda visas mamos pastangas, kad būtų išvengta klaidų, turiu tą pasakyti. Pirmininkas, labai ačiū abiems komisijos nariams už jų mintis. Šiai temai prireikė šiek tiek daugiau laiko nei numatyta, tačiau e, išgirdome labai daug vertingos informacijos, aptarėme su e, jumis e, svarbus klausimus ir dabar mes stengsime tolesnius pranešimus išklausyti vienu įpų, politikams riboti kalbėjimo laiką yra šiek tiek sudėtingiau, tačiau su ekspertais galima tą padaryti. Pirmiausiai noriu padėkoti komisijos vicepirmininkui Šepčevičiui, komisijos nariai Ferhoigenui. Jūs, aišku, mielai galite pasilikti ir toliau dalyvauti mūsų diskusijose, tačiau e, suprasime ir jeigu turėsite išvykti, dalyvauti kitose sustikimuose. Dabargi labai ačiū už tai, kad dalyvaujate mūsų klausime. You have to stay. No, I will, I will, I will stay. Can I sit somewhere? You, you can sit down there, but you can stay here if you like. You can stay here. Yeah? Okay. Ja, dann darf ich als äh, nächsten. Dabar norėčiau pristatyti kitą kalbėtoją, pana Štefaną Bekerį, atstovauja Špairio universitetui. Jis pakalbės apie vidurinės grandies vadovų ir generalinių direktorių vaidmenį. Jeigu esate pasirengęs, galite pradėti, prašau. Ačiū pirmininkė, komiteto nariai. Nu, bandysiu kalbėti kaip įmanoma trumpiau ir per dešimt minučių spėti viską pasakyti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę pristatyti mūsų studiją dėl vidurinės grandies vadovų ir komisijos dėja kolega negalėjo šiandien dalyvauti. Nors mes tarsi Nesame komisijos nariais, niekam nesusiję su komisija, bet stengsimės parodyti, kokia yra komisijos viduje ir kalbėsime apie decentralizaciją, atskaitomybę. Ir mes remiamės procesų komisijoje stebėsena per keletą metų. Pirmiausia, mes savo vertinimą sukoncentravome į penkis teiginius, kuriuose apibendrinamos pagrindinės išvados. Pirmasis dalykas Administracinės reformos visada yra susijusios su tam tikromis neplanuotomis pasiekmėmis, jos niekada nevyksta taip, kaip suplanuota. Ir žinome, kad nuo 2000 maždaug buvo pradėtos komisijos e, reformos. Administracija turėjo būti modernizuota, turėjo būti pradėtas taikyti strateginis planavimas, personalo politika ir vidurinės grandies vadova, vadovų ligmens pakeitimai. Pirmiausia, buvo siekta sustiprinti vadovų iniciatyvą užtikrinant tuo pačiu ir atitinkamą kontrolės lygmenį. Ar tai buvo įgyvendinta? Mes, aišku, turime įvertinti, ar pritarė reformams vidurinės grandies vadovų pavaldinių mm, paramos. Na ir manome, kad Šiuo požiūriu, lyginant e, su nacionalinių administracijų vadovais, šį tikslą įgyvendinti pavyko. Kita vertus, kaip sakiau, reformos niekada nevyksta šimtų procentų taip, kaip planuota. Ir komisijos atveju pamatėme, kad vidurinės grandies vadovai dabar patiria didžiulę administracinę naštą. Decentralizavimas, aišku, yra visada susijęs su tinkama atskaitomybė, ar yra užtikrinta pusiausvėra tarp šių elementų. Pagal mūsų tyrimą ne. Dabar yra konstatuojama, kad atsirado daugiau biurokratijos, daugiau administracinių užduočių ir daugelis vidurinės grandies vadovų teigia, kad daug jų atliekamų funkcijų yra tik tai formalios, neturinčios realios įtakos praktiniam kasdieniam darbui. Dabar pirmiausia aptarsiu skyrių vadovų darbą. Vertinant jų darbą turime atsižvelgti, kuo jie užsėmė anksčiau prieš reformą. Ir pirmiausia, kalbėtume apie komisijos politin, politinės e, tarnybas. Skyrių vadovai anksčiau buvo atsakingi už politikos skripčių formavimą. Jie atliko svarbiausią vaidmenį šioje srityje. Jie užėmė pakankamai aukštas pareigas, kad galėtų dalyvauti ir sprendimų prieimime, ir komunikuoti su kitais skyriais. Ir matome, kad pastaraisiais metais vis daugiau užduočių tenka skyrių vadovams, ypač susijusių su personalo valdymu. Jie įgijo daugiau galių Ir jeigu lygintume su direktoratų vadovais, e, būtent skyrių vadovams, skirių vadovų lygmenių galbūt įvyko daugiausia pasikeitimų įgyvendinant šią reformą. Tačiau yra galbūt netitikimas tarp e, to formalaus vaidmens, kurį jie atlieka ir to, kaip jie save suvokia, nes e, skirių vadovai vis dar save suvokia kaip politikos formuotojus. Dabar direktoratų ir generaliniai direktoriai. Manau, kad geriausiai apibūdintų žodis įgalinimas e, jų naujai įgytas teisės. Anksčiau generaliniai direktoriai um, galbūt turėjo daugiau priemonių nepriklausomai dirbti ir turėjo daugiau laisvės um, priimant finansinius e, sprendimus. Dabar Tiksliau dabar jie turi daugiau galių ir priimant e, politinius sprendimus, ir priimant finansinius sprendimus. Ir ką jau minėjo ponas Ferogen, generaliniai direktoriai nebūtinai jaučiasi pakankamai įgalinti ar pakankamai naudoja tas galės, kurios jiems yra suteiktos. Pirmiausia, jau yra Ta problema, kuri mums gerai žinoma, per didelė biurokratinė našta. Daug generalinių direktorių sako, kad e, galbūt ne visa mūsų veikla yra naudinga, mes tiesiog apkrauti administracinėmis užduotimis. Ir kalbant apie finansinių sprendimų taisyklės, tą ir ponas Verhoigenas jau kalbėjo, daugelis generalinių direktorių sako taip pat, kad jų įgaliojimai šioje srityje Mm, peržengė ribas. Jie žino, kad e, yra tam tikros rizikos susijusios su finansiniu sprendimu prieimimu, bet kai kurie jų apskritai stengiasi vengti bet kokios rizikos. Tai kalbant apie reformą, galime sakyti, kad tai nebūtinai pavykęs aspektas. Kalbant apie formalės kompetencijas, aukštesnio lygio vadovai tikrai uh, galbūt yra laimėtojai šioje mm, reformoje, nors praktiškai vaizdas dažnai skiriasi. Dar vienas šiandien e, aptariamas klausimas yra ryšys tarp komisarų ir generalinių direktorių. Šiandien buvo teigiama, kad e, ar kalbėjome šiandien apie įtaką, kas kam daro įtaką. Mes, atlikdami savo tyrimą, pastebėjome, kad e, tikrai aukštesnio ligmens vadovai nedirba ar neieško konfrontacijos su komisarais, kaip tik yra siekiama bendradarbiauti. Ir pasakysiu tai, ką sakė ir ponas Verhoginas, laukas priklauso nuo individualaus konkretaus komisaro ir kaip jis ar ji suvokia savo vaidmenį. Vieni yra labai aktyvus, aktyviai siekia dialogo su direktoratais, kiti yra pasyvesni. E, aišku, galbūt generaliniai direktoriai yra dažnai e, aktyvesni. Ir dar galime daryti išvadą, kad yra tam tikro nepasitenkinimo tuo, kaip bendradarbiauja politinis ir administratinis ligmuo, tačiau gali kilti klausimas, ar tai nebūtų kažkuria prasme natūralus reiškinys, ypač galvojant ir apie nacionalinės administracijas. Ir paskutinis klausimas - koordinavimas tarp tarnybų, apie tai šiandien taip pat jau buvo kalbėta, galbūt kartais manoma, kad komisija ir per daug fragmentuota ir nepakankamai bendradarbiauja tarnybos. Mūsų duomenys viena vertus tai paaiškina, kita vertus yra tam tikrų argumentų, kodėl taip yra. Pirmiausia, aukštesniosios ir vidurinės grandies vadovai pirmiausia vertina e, koordinavimą savo skyriuje, e, vertina kaip e, sėkmingą ir netgi bendradarbiavimas tarp atskirų skyrių vertinamas kaip netiek svarbus, kaip kartais galėtų atrodyti. Ir mes tikrai nenustatėme, kad tokių atvejų, kai dažnai būtų vadovaujamasi to uždarumo principu, kaip šiandien čia buvo minėta. Visada yra e, domimasi kitomis tarnybomis ir institucijomis ir suvokiama, kad koordinavimas yra labai svarbus. Taigi tas uždarumo principas nėra toks įsigalėjęs, kaip kartais manoma. Ir žinome, kad komisijos administracijose tikrai nėra tokių vienišų vilkų, taip sakykime. Ką mes siūlytume, kokius veiksmus siūlytume apmastyti? Pirmiausia, visos priemonės, kurios buvo nustatytos reformos metu, turi būti praktiškai patikrintos, ar tikrai pasie, padeda pasiekti užsibrieštų tikslų, nes kartais tos reformos iš tikrųjų rezultatų neduoda. Antras dalykas, dabar yra patiriama tikrai didelė biurokratinė našta ir tai dažnai trukdo siekti realių politinių tikslų. Ir trečia, e, kaip sakėme, aukštesnės grandies vadovai atsakingi dažnai už finansinius sprendimus ir mūsų vertinimų E, jų galios šiuo atveju galbūt yra per didelės ir per didelė su to susijusi rizika. Ir galiausiai ryšys tarp politinio ir administracinio e, lygmens e, turi būti labiau paaiškintas ir aiškesnis. Ir dar koordinavimas tarp tarnybų taip pat turėtų būti pagerintas, nors nėra toks blogas, kaip kartais yra galvojama. Vis dėlto koordinavimas nėra pakankamai veiksmingas. Tai tokie mūsų pagrindiniai pastebėjimai, mūsų išvado, išvados kalbant apie aukštesniosios ir vidurinės grandies vadovus, mielai atsakysiu į klausimus. Ačiū. Ačiū ponas Bekeriai už jūsų trumpą pasisakymą mes vėliau ją aptarsime, o dabar perkime prie Kristiano Sebastiano, Europos komisijos darbuotojų komiteto vadovas. Jis kalbės dabar apie decentralizacijos sėkmę ir nesėkmę, kokie yra decentralizacijos rezultatai, kalbant apie darbuotojus. Prašom žodis Jums. Merci, monsieur le président, merci. Ačiū, pan pirmininkė. Ačiū biudžeto kontrolės komisijai, e, kuri mane kvietė susitikti jau kelis metus, kaip minėjo ponė grės, Greslė, aišku, turiu pasakyti, kad dėl reformos tikrai įvykdytos yra nemažai pralaimėjusiųjų ir dabar mums reikėtų įvertinti tas per dešimt metų patirtą žalą ir pasistengti ją ištaisyti. Pirmiausiai norėčiau padėkoti parlamentui biudžeto kontrolės komitetui už jūsų kritišką poziciją, tačiau taip pat ir už jūsų poziciją institucinės reformos darybų kontekste. E, taigi dar kartą dėkoju Jums už tai, taip pat ir komisijos vicepirmininkui, kuris dalyvavo darybose. Mes pritarėme Jūsų mintims dėl interesų konflikto ir dėl būtinybės e, ginti viešąjį interesą. Mūsų vertinimų reforma buvo vykdoma ne dėl to, kad būtų pagerintas veiklos veiksmingumas, tačiau siekiant paprasčiausiai apkarpyti išlaidas buvo pasirinktas nevisiškai tinkamas požiūris. Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo įmanoma suvaldyti visų procesų, komisija ir pasirinko tą tokį truputėlį feodalinės pasenusią atsiribojimo nuo kitų struktūrų požiūrį, kuomet kiekvienas atsakingas už savo sritį, tačiau niekas neatsakingas už visą struktūrą. Per paskutinį klausimą prisimenu vieną epizodą, kuomet generaliniam direktoratui administracijos vadovavo ponas Kločian ir jis atsakydamas į ponas Greslę klausimą, kodėl komisija savo veikla e, nesudaro įspūdžio, kad būtų vienalytė institucija. Tai e, tuomet buvo pradėta e, koordinuoti komisijos informavimo politiką ir po to jau buvo konstatuoti teigiami pokyčiai. Santero komisija e, galbūt žlugo dėl to, kad mokslinio tyrimų sritis buvo labiausiai decentralizuota. Tai e, ir buvo nepakankamai centralizuoto administravimo, tai e, galbūt Santero komisija nebūtų žlugusi, jeigu veiksmai būtų buvę geriau koordinuoti. Dabar mes e, aiškiai matome, e, kad e, tokių bendrų taisyklių, kaip reikėtų atstovauti komisijos visumai, nėra bandoma, todėl jas pakeisti lojalumo savo viršininkui principais ir pono Ferhoigeno pavyzdys apie tą praktikantą e, kepykloje man atrodė galbūt šiek tiek karikatūriškas, tačiau e, Tai galbūt taip pat e, iliustruoja šis pavyzdys, kaip koks lengviausias būdas komisijos struktūrose siekti karjeros. Sižvelgiant į tai, kad piliečiai šiuo metu nelabai sugeba išvelgti arba matyti komisijos kaip vienalytės institucijos, tai šioje struktūroje labai didelis vaidmuo tenka asmeniniams ryšiams. Ir kaip pons Feroginas minėjo, labai viskas priklauso nuo asmeninių vadovo savybių, tačiau kiekvienas yra suinteresuotas išlaikyti savo užimamus postus ir e, e, būtent tos pastangos ir sąlygoja, kad tarp atskirų komisijos tarnybų veiksmai yra mažiau ekonomi ir derinami, dėl to yra švaistomos didelės lėšos. Taip pat kitas klausimas susijęs su pasitikėjimu, nepakankamu pasitikėjimu tarp atskirų tarnybų. Geriausias pavyzdys kitas susijęs su lėšų švaistimu yra agentūrų. Išorės agentūrų steigimas, tokiu būdu komisijos tarnybos atsikrato tam tikrų funkcijų, perkeldamos jas kartu su atsakomybė ant agentūrų pečių. Prisimenu, kuomet buvome sustikę su agentūrų atstovais ir jie E, man pasakojo atitinkamą pavyzdį, kad e, jau dabar nekantrai laukia administracijos vadovai agentūrų, kuomet bus iškviesti ant kilimo biudžeto kontrolės komitete, nes vienas iš agentūrų vadovų kaip tarnybinį automobilį nusipirko Bentley. Taigi, Aš šiandien taip pat galiu pripažinti, kad vykdant statuto reformą buvo patvirtintos daug skaidresnės agentūrų darbuotojų samdymo taisyklės ir susidaro įspūdis, kad uh, komisija bando vėl e, centralizuo, e, imti centralizuoti veiksmų, siekiant užtikrinti bendrą atsakomybę. Kitas pavyzdys mokslinio tyrimų srityje, kur buvo įsteigta taip pat vykdomoji agentūra veikianti daugmaž nepriklausomai e, jos tarnybos pradėjo gyvendinti komisijos narių Šepčiovičius ir Levandovskio projektą, kuris yra naudingas darbuotojams, pavyzdžiui, siekiant įsteigti penkias veiksmų koordinavimo tarnybas, atsakingas už teisinius klausimus, auditą, informacinės technologijas, informacijos sklaidą Ir e, Tačiau vis tik tai tokioje struktūroje yra visiškai sudėtinga susigaudyti, kokiamis taisyklėmis reikia vadovautis, nes uh, naujai įsteigtos institucijos savo veikla praktiškai prieštarauja kai kuriems jau veikiantiems komisijos generalinėms direktoratams. Kitas e, pokytis tai yra sprendimų prieimimai balsų daugumą ir mes šį sprendimą ir pasirinktą kryptį vertiname teigiamai. Pereinant prie vykdomųjų agentūrų, jas steigiant taip pat veiksmai nebuvo pakankamai koordinuojami, Dažnai komisija apsiriboja išsiųsdama savo atstovus dirbti agentūrose, tačiau visiškai nesuka savo galvos dėl administracinės veiklos, dėl darbuotojų samdymo ir panašiai. Ir e, dėl to reikėtų kaltinti e, komisijos generalinį sekretariatą jo struktūras, nes e, komisija nededa pakankamai pastangų, kad pasinaudotų turimomis galiomis e, agentūrų vykdomosiose valdybose tam, kad užkirstų kelią kai kuriems nepriimtiniems e, sprendimams. Kadangi atstovauju komisijos personalui, e, turiu ne tik kritiškai vertinti vykstančius procesus, tačiau taip pat ir uh, pripažinti pasiektą pažangą ir tą mes siekiame daryti. Mes privalome užtikrinti, kad komisijos tarnybos netaptų generalinio direktoriaus privačia nuosavybė, kad e, būtų laikomasi atitinkamų prievolių susijusių su atsakomybė tiek savo tiesioginių vadovų, tiek piliečių atžvilgių ir kad viskas neapsiribotų vien tik tai klausimų, kas turėtų būti tuo viduramžių mm, kunigaikštuku atitinkamuose komisijos struktūrose. Tie laikai jau seniai baigėsi ir mes puikiai turime suvokti, kad mes esame ne tik institucijos dalis, ne tik asmenybės, tačiau taip pat ir esame institucijos dalis ir didžiuojamės galėdami tose institucijose dirbti. Dar kartą baigdamas norim padėkoti už jūsų budrumą, stebint komisijoje vykstančius procesus ir mes Norime būti institucija, kuri pati gali keistis, tačiau kuomet patys keistis negalime, tuomet e, turime sulaukti atitinkamų kritinių vertinimų ir paraginimų keistis iš kitų institucijų pusės. Taigi už tai jums dėkoju. Ja, merci beaucoup, monsieur Sebastiani. Vielen Dank. Dėkoju, ponė Sebastiani. Dėkoju už jūsų perspektyvą iš personalo požiūrio, jūs kalbėjote apie decentralizaciją, ar, ji, ta, ta, ar šis klausimas kažkaip nenustumiamas į, nuo, į nuošalį. Ir mes išklausysime Laideno universiteto e, atstovo pono Vilė pranešimo, jis kalbės apie atskaitomybės sistemą ir taip pat kalbės apie parlamento gebėjimą e, gerai suprasti vykdomąją valdžią ir ją veiksmingai kontroliuoti. Pone Vili, sveikinu Jūs atvykusi ir Jūs kalbėsite apie tai, kaip decentralizacija paveikia parlamento gebėjimą gerai suprasti vykdomąją valdžią ir ją veiksmingai kontroliuoti. Po to, kai bus paruošta technika, suteiksiu Jums žodį. Ar jau technika veikia? Dar ne. Okay. Can, can I start? If you like. Yeah, I think there... Jeigu norite, galite pradėti. Mm -hmm. Uh, uh, uh you should start the microphone, please. Jūs turėtumėte įsijungti mikrofoną. Ten yra mygtukas. Prašau, sveikinu Jūs atvykusią. Žodis Jums, ar techninės problemas įmanoma įspręsti? Jei ne, tai tuomet nerodysiu PowerPoint'o skaidrių. E, dėkoju Jums už tai, kad mane pakvietėte į šiuos klausimus. Aš supratau, kad šiuose klausimuose mano užduotis būtų kalbėti šiek tiek siauriau, kalbėti apie atskaitomybės sistemą komisijoje ir e, tai, ką mes galime padaryti remiantis studiją, kuri buvo parengta e, vasarą. Kalbant apie, ten, toje studijoje buvo kalbama apie normalizacijos procesus Europos komisijoje, studiją parengė Oksfordo universitetas ir galiu pasakyti, kad e, E, galbūt kai kada aš kalbėsiu labai emocionaliai, bet e, e, tiesiog žinokite, kad mano balsas dreba dėl emocijų, galbūt dėl to, kad nervinuosi, tai iš anksto atsiprašau. Iš pradžių šiek tiek pakalbėsiu apie atskaitomybės atskaitomybę. Atskaitomybė, šitas žodis yra pastaruoju metu labai dažnai vartojamas, ypač kalbant apie atitinkamas institucijų funkcijas. Ir prieš tesdama norėčiau e, suvokti ar pas, būti tikra, kad mes tą atskaitomybę suprantame vienodai. Atskaitomybė reiškia, kad atitinkami pareigūnai e, turėtų atsiskaityti e, atitinkamiems e, kitiems pareigūnams, kitiems, kitai atsakingai institucijai. Ir čia yra svarbus keturi elementai. Tai yra institucija, kuri atsiskaito, tada ta institucija, kuriai atsiskaito, tada turėtų būti atskaitomybės forumas kažkoks, pavyzdžiui, koks yra Europos parlamente, e, kam turėtų atsiskaityti e, ta atitinkama institucija. Ir taip pat e, svarbus elementas yra teisė tam forumui gauti informaciją, kad jis galėtų priimti sprendimą ir e, veikti. E, taigi yra labai svarbu e, atsakyti tuos klausimus, kas yra atskait, atskaitingas, e, dėl ko jis yra atskaitingas, kam jis yra atskaitingas ir kaip tai turėtų vykti. Ir e, tas, ta atskaitomybė yra susijusi su struktūromis, su atitinkamomis procedūromis. Ką mes galime pastebėti Europos komisijoje? E, Ir e, čia aš remsiuosi studiją, kuri buvo paskelbta. Mes matome daug įvairių atskaitomybės susitarimų, e, kas, e, kurios, kurie yra susijęs su Europos komisija. Ir tai reiškia, kad yra keletas administracinių reformų, po kurių komisija pasikeitė, tačiau tuo pačiu metu mes matome politinės atskaitomybės e, įsipareigojimus ir ta politinė atskaitomybė taip pat pakeitė e, komisijos funkciją. Čia mes turime kalbėti ne tik apie administracinės reformas, bet taip pat ir apie politinę atskaitomybę. Ir tai ta politinė atskaitomybė yra labai svarbi, e, siekiant modernizuoti tą atskaitomybės sistemą. E, mes matome, kad e, padidėjo pirmininko galios, taip pat finansinė atskaitomybė. Mes matome, kad yra administracinės planavimo ciklas rengiamas pagal naują atskaitomybės programą ir tai įtakojo didžiulius pokyčius e, Europos komisijoje, e, ypač jos tam e, aktyvios veiklos ligmenyje. Tas ta atskaitomybė yra susijusi ne tik su vidiniais pokyčiais komisijoje, bet taip pat su tam tikrais išoriniais pokyčiais. E, galiu pasakyti, pažiūrėjau, apie tą išorinį aspektą, kad Europos parlamentas e, išplėtė savo eksantį ir ekspost kontrolės procedūras komisijai ir tai yra labai svarbu, kalbant apie Europos komisijos normalizavimą. Taip pat mes matome, kad administracinėje e, toje plotmėje svarbu vaidmenį vaidina e, auditorumai, e, Olafas ir taip toliau. Tai taip pat skatina didesnę komisijos atskaitomybę, didesnį skaidrumą, nauja struktūra ir naujos taisyklės, ekspost ir eksante kontrolė e, yra e, svarbios kontroliai ir komisijos atskaitomybei. Ir tai ne tik pomo, e, sumodernino komisijos atskaitomybę, bet tai taip pat e, pagerino tą būdą, kaip komisija veikia politinėme ir administracinėme ligmenyje. Bet prie šio klausimo grįšiu vėliau. Dabar kalbėsiu apie finansinę e, komisijos atskaitomybę. E, nenorėčiau labai gilintis į šios skaidrės detalės, galiu tik pasakyti, kad finansinė atskaitomybė e, nėra susijusi tik tai su kažkokia viena reforma, tai yra susijusi su e, platesniu reformų paketu. Mes matome, kad atitinkamų tarnybų atsakomybė dėl tos vadinamos dėl įvykdytos reformos pasiekė e, pagerinti atskaitomybę atitinkamų tarnybų ligmenyje e, ir taip pat e, pagerino vidutinio ligmens e, vadybininkų tarnautojų atsakingumą. Tai yra veikla susijusi su vidinio audito sistema e, komisijos tarnybų ligmenyje ir dėl šios sistemos yra e, taikomos priemonės e, siekiant atsakyti į jautrius klausimus ir yra labai svarbu, kad reformos, e, ta, tas reformų paketas būtų įtrauktas į platesnį sutarčių paketą, e, kad komisija vykdytų e, normalią vykdomosios valdžios veiklą. Dabar norėčiau trumpai įvertinti Europos komisijos finansinės atskaitomybės sistemą. E, ji dabar ta sistema tapo žymiai aiškesnė negu prieš dešimt metų. Dabar yra aišku, kas yra atsakingas už e, fin, fina, finansų administravimą. Ir taip pat čia yra labai svarbu kalbėti apie finansinės, riz, finansinės rizikas ir e, mes matome, kad dabar yra didinamas generalinių direktorių atsakingumas. E, vyresnieji pareigūnai yra, yra, yra atsakingi už atitinkamas pasiekmes dėl, pavyzdžiui, skyriaus e, atitinkamos prastos veiklos. Toliau, kaip veikia ta atskaitomybė, yra, metinė, yra teikiamos metinės veiklos ataskaitos e, ir e, komisijos e, generalinis direktoratas turi e, pateikti tą ataskaitą išteklių skyriui. E, tai gali būti E, taip pat gali būti teikiamos įvairios deklaracijos, kuriuose gali būti daromos pastabos siekiant išryškinti kažkokią tai riziką. E, turiu truputį išgerti, kad balsas nedrebėtų. About what? About what that... Toliau čia matome, kad yra aiškiai atskirtos politinės ir administracinės komisijos kompetencijos ir tai yra susiję su politinė atskaitomybė. E, komisarai ir generaliniai direktoriai turi savo kompetencijos sritis, tai yra, yra turi sritis, e, už kurias jie atsakinga ir kai kada tos sritis, tos kompetencijos per, e, persidengia, čia matome. E, toje schemoje, bet e, taip pat ma matome, kad yra ir atskirų kažkokių kompetencijų, bet tas kompetencijų pe persidengimas yra neišvengiamas e, vykdomosios valdžios struktūroje. Taip pat matome, kad aiškiau negu anksčiau yra atskirtos e, atskiros atskaitomybės sritis kalbant apie komisijų, tai yra, komisarų, tai yra politikų ir generalinių direktorių atsakomybės sritis. Ir šitas aiškesnis atskirimas yra susijęs taip pat su sustiprėjusiu Europos parlamento vaidmeniu. E, Europos parlamento galios sustiprėjo kaip biudžetinės institucijos ir kaip e, teisėkuros institucijos. Tai reiškia, kad Europos komisija, e, komisijos politinė atsakomybė yra susijusi su jos, su jos generaliniu direktoratų atsakomybė Kalbant apie šios atskaitomybės e, sistemos normalizavimą, yra svarbu pabrėžti, kad buvo priimtos ne tik naujos kažkokios e, atskaitomybės formos, kad e, priimti kažkokie nauji standartai ant sankcijos. Taip pat svarbu yra tai, kad, kad yra politinė institucija, parlamentas, teisėkurinė institucija, kuri sustiprino savo uh, kontrolės funkcija, jinai labiau kon kontroliuoja vykdomąją valdžią. Ir tai yra centrinis e, normalizacijos proceso elementas. Ir taip pat matome, kad kad čia e, aiškiai yra atskirtas, e, atskirti politikų ir administracijos santykiai. Tai yra e, labai svarbu ir čia norėčiau prisiminti e, Maksą Weberį, kuris aiškiai e, pasisakė už tai, kaip reikia atskirti politinį ir administracinį vaidmenį, vaidmenis ir mes matome, kaip e, keičiasi Europos komisija ir matome, kad ji e, keisdamasi artėja prie to e, pono Weberio pasiūlyto modelio. Čia šiame modelyje yra sustiprintos parlamento galios ir, kaip jau minėjau, tai įtakojo ne tik vidinės administracinės reformos, kurios pagerino uh, E, Europos parlamento pajėgumus kontroliuoti vykdomąją valdžią. Taip pat e, prie to prisidėjo ir sutarčių reformos e, per pastaruosius metus, kurios padidino Europos parlamento galės ir taip pat e, pakeitė vidinę komisijos struktūrą. E, taip pat buvo sustiprinta politinė komisijos kontrolė e, ir kalbant apie politikų ir generalinių direktorių vaidmenį. E, mes matome, kad e, buvo primtos penkių metų politikos gairės ir e, jos prisidėjo prie to, kad kad pasi, padidėjo komisijos atsakomybė. Ir dabar didesnis dėmesys yra skiriamas profesionalumui, atsakomybei ir taip pat yra pagerinta įdarbinimo procedūra, ji yra mažiau politizuota negu buvo anksčiau, netgi mažiau ne, ne, nacionalizuota. E, tas denacionalizavimas Europos komisijos taip pat yra labai svarbus, e, kalbant apie administracinio ligmens depolitizavimą. E, taigi, yra, kaip jau minėjau, aiškiai atskirtos politinės ir administracijos rytis ir E, čia galima matyti dvi ryškėjančias tendencijas. Tai yra, kad atskiriamos kompetencijos, e, atskiriama ta įdarbinimo e, sistema, politinis ligmuo, tai yra komisija tapo, tas politinis ligmuo tapo labiau politizuotas. Matome, kaip E, įdarbinami aukščiausio ligmens pareigūnai ir tas jų įdarbinimo procesas tapo mažiau politizuotas. Ir e, todėl buvo aiškiau atskirtos ne tik kompetencijos, bet taip pat ir e, vaidmenys ar lūkesčiai susiję su vaidmenimis, nes pavyzdžiui, ko yra tikimas iš komisaro, kad jis atliks e, politiko vaidmenį, tą girdėjome ir čia šiuose klausimuose, o ko, e, pavyzdžiui, tikimasi iš e, aukšto lygio administracijos pareigūno, kad jis bus geras vadybininkas. Taigi yra labai svarbu kalbėti apie šitą atskirimą politinio ir administracinio ligmens. Taip pat reikia pasakyti, kad atsirado aiški koncepcija. politinio vaidmens. Ir mes čia susidurėme su dviem grupėmis darbuotojų. Iš vienos pusės tai yra tie e, aukšto lygio administracijos pareigūnai, iš kitos pusės komisarai. E, ir tai yra aukščiausio lygio profesionalai. Ir e, galiausiai taip pat atsirado suvokimas, kad komisarai yra politikai. Kalbant apie tą modernizuotą atskaitomybės sistemą, mes matome, kad komisija vis labiau tampa normalia vykdomąją valdžia, e, tokia kaip e, nacionalinė vykdomoji valdžia ir mes matome, e, kokie procesai vyksta komisijoje ir išorėje ir ta, tuos procesus galime palyginti su, e, su, su tuo, kas vyksta nacionalinėme lygmenyje. E, komisija tampa vis labiau politiškai ir administraci, administraciškai atskaitinga. Ir e, ji vis labiau panašėja į nacionalinę vykdomąją valdžią. Grįžtant prie finansinės atskaitomybės sistemos, e, norėčiau pasakyti, e, ko reiktų šioje srityje. Aišku, reikia, kad ta atskaitomybė ir išliktų, tačiau reikia di, didži, di, di, labiau subalansuotos sistemos pasiskirstant naštą ir e, taip pat reikia didinti skaidrumą ir e, kontrolės sistemų efektyvumą. E, aš girdėjau tokį žodį supaprastinimas. Tas supaprastinimas galbūt galėtų būti sprendimas, kalbant apie e, apie, kalbant apie tą atskaitomybės naštą skirtingose ligmenyse. Toliau kitas svarbus aspektas yra E, atskaitomybės e, įvairiuose lygiuose e, organizavimas, nes tai galėtų padėti išspręsti daugumą problemų ir čia dėl to reikia kalbėti apie užduočių pasiskirstimą ir bet tai neturėtų įtakoti institucinio komisijos vaidmens. Taigi tokie yra svarbus aspektai. Baigdama norėčiau pasakyti, kad galima teigiamai vertinti e, procesus vykstančius komisijoje, e, kalbant apie jos atskaitomybę, apie tai, kad buvo atskirtas e, politinis ir administracinis lygmeniai. Tačiau instituciniai pokyčiai dažnai vyksta labai lietai ir tai nėra kažkas, E, ką galima e, įtakoti kažkokiais formaliais susitarimais. Mes matome, kad šitas normalizacijos procesas, pokyčių procesas yra e, susijęs taip pat ir su formaliais susitarimais, su formaliais įsipareigojimais, tačiau reikia ieškoti, reikia įdirbę taip pat šioje srityje ir, ir atitinkamų uh, sprendimų ieškojimo. Bet mes matome, kad dabar vykstantis procesai pagerino e, komisijos atskaitomybės sistemą. Tai tiek. Thank you very much, Mrs. Wille, and Anna. Ačiū, ponė Vilė. Dabar paprašysime tarti žodį Anglijos universiteto atstovui ponui Kasimui. Jis tars savo žodį nuotoliniu būdu. Vertėjai dėja šio pasisakymo versti negalės dėl techninių priežasčių. Okay, I hope. Okay. Let's go, let's go ahead. We hope that the quality will be sufficient.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 Thank you very much, Professor Kasim. It's right away in the middle of the night. Uh, where... Ačiū, ponas Kasimai, suprantame, kad uh, dabar ten, kur jūs esate, naktis. Tai ačiū, kad uh, pasisakėte. Kokybė garso buvo tokia, kad mes negalėjome išgirsti visų detalių, bet pagrindinė mintis buvo aiški. The floor for the discussion. Are there any questions? can, can we structure... Dabar norėčiau pradėti diskusiją. Galbūt galėtume užduoti klausimus ponui Kasimui iš karto. Englisch. Ne? Thanks, thanks a lot. Ich weiß nicht, ob er, ob, ob es mit der Verdolmetschung klappt. Nee, ne? Thanks a lot for uh, Deja, kol ponas Kasimas yra įjungtas, vertėjai praktiškai negirdi, kas yra kalbama, nes yra didžiulis triukšmas mūsų ausinėse, tai atsiprašom, bet ir dabar nelabai galim išversti. What is, what is your assessment on the situation of collegiality? And what would you like us to, to advise? How can we strengthen collegiality, but at least also the commissioners should strengthen in their own interest? Thanks. If you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 Uh, you can still follow the discussion. Perhaps if you want to make an intervention, we come back to you. But I now open the floor for the discussion and the questions uh, to all the other panelists. Mr. Balchitis, you are very long uh, on uh, the list. Taip, uh, ačiū, gerimas pirmininkė. Mes šiandieną tikrai turėjome progos uh, daugelį dalykų išklausyti ir pirmiausia turbūt uh, Uh, yeah, thanks. Taip, tai tikrai labai įdomi diskusija ir dar kartą noriu padėkoti, kad atsirado iniciatyva pradėti kalbėti apie greitesnę reformą. Ir šiandieną iš visų pasisakančių, pažiūrėjau, pirmiausia, ponas Vestiano, kalbėjo apie labai daug gerų dalykų, kurie buvo padaryti e, vidutinio lygio tam tikrose reformos dalyse, tačiau vis dėlto buvo paminėta, kad generaliniai direktoriai e, pati didžiausia susirūpinimas, kad generaliniai direktoriai netaptų privačia, direktoratas netaptų privačia nusavybė. Reiškia, egzistuoja tam tikra problema šitoje srityje ir iš tikrųjų kelia susirūpinimą. Prieš tai buvęs e, e, kalbėtojas ir buvo atlikta labai didelė analizė, kur kalbėjo apie vidutinio lygio valdymą. E, pačiame gale pasakė vieną sakinį, kad vis dėlto koordinavimas nėra veiksmingas. Tai reiškia yra dubliavimas, lėšų neefektyvus panaudojimas, nėra dar gerai veikiančios sistemos ir tikrai matyt ateityje apie tai reikėtų kalbėti. E, Pone Vilė taip pat e, daug kalbėjo apie atskaitomybę ir tikrai mes šiandieną turim pripažinti, kad pati Europos komisija e, tikrai deda daug pastangų, kad būtų ateityje galbūt labiau tas teisingesnis valdymo principas. Tačiau taip pat buvo paminėta, kad Šiandieną mm, tam tikrų darbuotojų, aukščiausio lygio darbuotojų įdarbinimas tapo mažiau politizuotas. Reiškia, irgi egzistuoja tam tikros problemos šitoje srityje, dėl ko mes ateityje taip pat turėtum susitarti. Turbūt esminis principas, kad pati institucija negali teisingai ir efektyviai save pačios reformuoti. Ir kada buvo kalbama apie Europos parlamento galės, vis dėlto mes patys parlamentarai dėjom daug pastangų, kad šitos galės būtų teisingesnės ir kad mes galėtumėm iš tikrųjų vykdyti tą tokią politinę priežiūrą. Tai galbūt iš viso šitos šiandieną diskusijos aš galbūt tikrai norėčiau pasiūlyti, kad turėtų būti galbūt ateityje du kartus įvertinimas. Mes turim pasitvirtinti reformos principus Ir manau, kad tai būtų pats teisingiausias kelias ieškant kartu, ko greitesnės ir Europos komisijos, ir generalinių sekretoriato vaidmens e, ir pačio komisijos pirmininko, kur šiandieną buvo irgi daug pasakyta apie tam tikrą problematiką, kuri gali ateityje išaukti. Turbūt reikėtų pačią Europos komisiją ir tą reformą įsireminti, mum susitarti dėl pačių principų ir ateityje, galbūt jau sekančiame penkių metų laikotarpyje, du kartus į metus įvertinti, kaip pasiekime šitų rezultatų ir manau, kad tai duotų abipusę naudą, kad mes greičiau surastumėm tuos teisingesnius būdus, kaip turėtų būti valdoma e, ir vykdoma e, tam tikra valdomi ir, ir pasiskirstomi tam tikri galios ir įpareigojimų principai. Ačiū labai. Ja, vielen Dank. Als nächstes kommt äh, der Kollege. Labai, labai ačiū, dabar kalbėsiu äh, kolega. Savonai. Ačiū pirmininkė, noriu paklausti pono Bekerio. Padėkoti jam už E, pakankamai kompaktišką pranešimą, nepaisant to, kad jūs e, kalbėjote apie vidrinės grandies vadovų generalinių direktorių vaidmenį. Noriu jūsų paklausti, kaip jūs vertinate struktūrinių reformų poveikį siekiant mažinti biurokratijos e, naštą ir siekiant uh, pagerinti komisijos veiklos efektyvumą. Galbūt jūsų atsakymas į klausimą, šios klausimus nebus labai malonus girdėti, tačiau būtų tikrai džiugu išgirsti iš jūsų lūpų šiek tiek daugiau informacijos e, apie tai, kaip reikėtų siekti gerinti padėtį. Šioje srityje ačiū kolegai Savamiai, dabar kolega Greslį ir po to Žampiero Dyk du klausimus turėčiau visiems pranešėjams galbūt noriu paklausti, ką galėtumėte mums patarti, kokiu veiksmu turėtume imtis siekdami sustiprinti komisijos kolegijos įgaliojimus, nes kai kuri informacija tikrai kelia nerimą apie ten priimamus sprendimus. Kitas klausimas taip pat skirtas visiems prelegentams, labiau susijęs su pono Bekerio pristatytomis trečiaja, ketvirtaja ir penktąja lentelėmis jo pranešime. Tiesą sakant, čia mes pačkai lipame ant dalgio, nes pradedant administracijų struktūrų metinėmis veiklos programomis, tinkamomis metinės veiklos ataskaitomis ir baigiant audito, vidaus audito sistema, tai reikia konstatuoti, kad du trečdaliai administracijos darbuotojų teigia, kad visos tos reformos e, niekaip nepagerino jų kasdieninio darbo. Taigi, ponė Vilė, jeigu jau tas atsk ta atskaitomybės priemonė tai blogai vertinama atitinkamos menų, kuriuo atžvilgiu yra taikoma, tai galima įsivaizduoti, kad e, jie e, nelabai mielai kaups, e, rinks ir teiks atitinkamą informaciją bei ataskaitas. Dėl penktosios lentelės mums kyla bendra problema. Būčiau dėkinga ponui Sebastianį, jeigu jis galėtų pareikšti savo nuomonę dėl tarp žinybinių uh, konsultacijų, nes e, tos konsultacijos yra labai svarbi priemonė siekiant užtikrinti tam tikrą veiksmų koordinavimą, tačiau tiek vidurinioji, tiek e, e, aukštesnė vadovų grandis nelabai yra linkusi šią priemonę pasinaudoti ir du trešdaliai šią priemonę vertina kaip nelabai vykusią. Taigi, kaip mes galime užtikrinti tą nuoseklumą veiksmų ir kokiu turėtumėte minčių dėl e, tolesnių šių priemonių tobulinimo. Pons Odė, ačiū ponė pirmininkė taip pat ir už tai, kad surengėte kartu su mūsų pranešėje šią diskusiją. Dėkoju prelegentams. Pirmiausiai noriu tart keletą žodžių dėl videokonferencijos kokybės. Aš manau, kad tokia institucija kaip Europos parlamentas, e, nors ir turėdama ribotas lėšas, turėtų turėti galimybę surenkti aukštesnės kokybės videokonferenciją tam, kad mūsų vertėjai galėtų ir išversti tinkamą pasisakymą dėl turinio. Na, nebuvo e, kvestionuojamas e, komisijos darbuotojų veiklos klausimas, tačiau čia daugiausiai, kaip ir komisijos narių taip pat, tačiau čia daugiausiai buvo kalbama apie politinius, politinius interesus ir e, politikų didesnį svorį palyginti su e, administracinėmis institucijomis. Kaip pavyzdį būtų galima pateikti neigiamą auditorumų įvertinimą Europos komisijos biudžeto vykdymą, tačiau jokių išvadų nebuvo e, padaryta konkrečių komisijos e, atžvilgių sankcijų nebuvo pritaikyta ir parlamentas galėtų dabar imtis konkretesnių veiksmų, ypač rengiantis būsimiesiams parlamento rinkimams. Pavyzdžiui, jau dešimt metų kalbama apie teisėkuros darbą ir apie vykdomą reformą ir jau dešimt metų didelio e, rimto poslinkio mes į teigiamą pusę nematome. Lisabono strategija, pavyzdžiui, žlugo ir kodėl? Todėl, kad Europos Sąjunga nesugeba pritaikyti savo struktūros prie e, naujos realybės. Taip pat e, žlugė susitarimas dėl konstitucijos Europos Sąjungos ir e, e iš tiesų čia nereikia kaltinti vien Niderlandų ar Prancūzijos, jeigu referendumai būtų buvę surinkti 25 šalyse, neigiamų rezultatų būtų buvę daugiau nei du. Reikia aiškiai pasakyti, kad dabartinė ES organizacinė struktūra nėra pakankama. Pavyzdžiui, kalbant apie išskirtinius, išskirtinės įgaliojimus rytis, tarkime, e, muitų srityje tai išskirtiniai įgaliojimai taip pat neveikia, nes nacionalinės administracinės struktūros vykdo ES funkcijas. Tai kiek laiko dar mums prireiks, kad sukurtume tikrą ES bendrą muitinę struktūrą, kurioje dirbtų ES pareigūnai atsakingi ir atskaitingi ES institucijoms. Kol to nebus padaryta, tai pažangos nepasieksime. Dėl bendrojo administravimo bendrojo valdymo. Manau, kad bendrasis e, valdymas taip pat yra išsikvėpęs, darome labai daug klaidų, e, bandome paskirstyti lėšas e, tarp valstybių narių, kuomet kiekviena valstybė narė vadovaujasi Britų principu, kad tai yra siekio atgauti kuo daugiau pinigų arba pritraukti savo kuo daugiau lėšų. Ir ponas Van Rompioj dabar bando e, tas lėšas skirstyti, porą šimtų milijonų vieniems, porą kitiems, tačiau kad visi gautų kuo daugiau. Europos Sąjungos e, e, finansinė sistema bendra taip pat neveikia ir e, mes turime ieškoti būdų, nepažeisdami valstybių narių suverenumo, e, kaip e, spręsti tas problemas susijusias su nacionaliniu ir ES įgaliojimų paskirstimu, jų suderinimu tarpusavyje mes turime palikti valstybėms narėms tas rytis, už kurias jos yra aiškiai tiesiogiai atsakingos ir Europos Sąjunga privalo suprasti, kad <clears throat> ne valstybės narės yra e, Europos Sąjungos filialai, o atvirkščiai buvo siūloma denacionalizuoti Europos komisiją, tačiau pažiūrėkime, ką sako piliečiai. Lisabono sutartyje yra numatyta tokia galimybė, tačiau Airija aiškiai e, pasakė, kad jeigu mums neduosite komisaro, tai mes nepritarsime Lisabono starties nuostatų toms ir todėl buvo gražintas principas kiekvienai šaliai turėti savo komisijos narį ir tokiu būdu ES tampa artimesnė valstybėms narėms, kalbant apie biudžeto e, kontrolę. Aš grįžtų prie e, pasiūlymo bent jau e, teoriškai išnagrinėti galimybę atsisakyti to bendrojo valdymas. Labai ačiū, pirmininkas daugiau nėra norinčių kalbėti. Aš norėčiau dar keletą aspektų paminėti savo ruoštų. Įvairiose pasisakymuose girdėjome, kad viena vertus Europos Sąjungos lygmenių komisijos struktūrose per pastaruosius metus pradėjo formuotis europinė administravimo e, kultūra. Tiek savaime susiformavo, tiek buvo formuojama sąmoningai. Šiandien buvo kalbama apie tai, kad e, plėtros proceso eigoje komisija priėmė e, darbuotojų iš naujų valstybių narių ir kiekvienas darbuotojas iš kiekvienos valstybės narės su savimi atsineša ir e, savo tam e, tikrus kultūrinius administravimo kultūros ypatumus ir savitumus, taigi kyla klausimas dabar, kokio administravimo modelio mes siekiame Europos lygmenyje, nes e, visi remiamės tam tikromis tradicijomis, pavyzdžiui, Vokietijoje idealus administratorius yra atsakingas už savo konkrečią sritį, yra nepriklausomas nuo politinių sprendimų, tačiau turi orientuotis um, į tam tikras politinės kryptis, um, kurios keičiasi priklausomai nuo rinkimų rezultatų, to tarp jungtinėse valstijoje vadovaujamasi visiškai priešingų modelių. Po kiekvienų rinkimų didžioji dalis administracijos um, pareigūnų, ypač vadovaujančius postus užimančių, yra pakeičiama po kiekvienų rinkimų. Taigi e, galima pagristai kvestionuoti klausimą, ar tinkamiausias yra tas modelis, kuris grindžiamas tam e, tikrais e, ekspertiniais gebėjimais. Čia šiandien komisijos narys teigia, kad politiškai valdyti procesus yra sudėtinga, kuomet e, e, biurokratinės administravimo struktūros e, pradeda gyventi vos ne savo atskirą gyvenimą. Aš įsivaizduočiau, kad dauguma mūsų piliečių pageidautų, kad samdomi, kai nenorėtų, kad samdomi biurokratai Mm, nustatytų politinių sprendimų gairias, o ne tiesiogiai piliečiams atskaitingi ir jų renkami politikai. Tokiu būdu būtų sumažėtų tam tikrą dalimi mm, demokratinės kontrolės e, sistemos svorius, na bent jau teoriškai. Taigi noriu paklausti pono Bekerio, štai ko jūs kalbėjote ir tyrinėjote decentralizavimo aspektus Ir jūs kalbėjote apie naują viešąjį administravimą, kuris būtų grindžiamas decentralizuotumo principu, iš dalies bandoma šį principą gyvendinti taip pat ir ES. Ar jūs galite konstatuoti, kad vis tiek reikia tam tikrą dalimi koordinuoti atitinkamus veiksmus ir sprendimus priimamus administracinėme lygmenyje, jeigu teisingai jūs supratau, tai jūs visiškai neatmetate decentralizavimo kaip modelio, tačiau siūlote geriau e, koordinuoti veiksmus ir e, noriu paklausti, ką konkrečiai turėjote omenyje, ar norite, e, kad tas, tie koordinavimo veiksmai būtų siejami su konkrečiais siekiais ir rezultatais, ar kaip nors kitaip tai įsivaizduojate. Galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau apie tai pakalbėti. Taip pat noriu visų prelegentų paklausti ir paprašyti atsakyti jų eilės tvarka. E, į užduotus klausimus pirmajam steiksiu žodį ponui Bekeriui, po ponui Sebastianui, ponui Vyliui, ponui Kasimui. Prašau. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju, šį kartą kalbėsiu vokiškai. Uh, Pirmasis klausimas buvo susijęs su biurokratizavimo ir reformų efektyvumo pusiausvira. Iš tiesų, esminis dalykas yra tai, kai, kai, kaip mes suprantame biurokratizavimą, nes kai kada tas biurokratizavimas prisideda prie didesnio aiškumo, pavyzdžiui, kuomet yra rengiami valdymo e, planai. E, aukštesnio lygio ir vidutinio lygio pareigūnų kontekste taip galima pasakyti, kad e, dėl biurokratizavimo jų darbas pagerėjo, tačiau e, yra ir priešingų pavyzdžių. E, pavyzdžiui, kalbant apie skyrių vadovus, buvo įvesta nauja personalo politika, labiau orientuota į darbo rezultatus, Tačiau kita, kad esminis dalykas yra tai, kad reikia pamatuoti tuos rezultatus ir visas skyrius į tai e, orientuotas ir kai, kur, kai kurie būtent skyrių darbuotojai sakė, kad yra pernelik daug užduočių ir būtent dėl to personalas būna nepatenkintas. Todėl e, aš ir kalbėjau apie tai, kad kartais yra sunku rasti pusiausvyrą, yra daug ką, e, ką dar reikia padaryti, jau buvo daug nuveikta, bet kai kuriuose sritise vis tik padidėjo tų ataskaitų e, našta. E, noriu pasakyti, kad tai, ką aš pristačiau, yra tok, tokie bendro pobūdžio pamastymai. E, pritaikyti visiems, e, e, bet galbūt reiktų kiekvienu atveju pasigilinti į atskirų skyrių darbuotojus, e, bet aišku yra kritinė nuomonė susijusi su koordinavimu, su atitinkamomis priemonėmis, kai kurios, kai kurios dalykus žmonės vertina labai atsargiai ir kaip aš pasakiau, reformos dažniausiai nepatinka tiems, kurie, kurie turi jas įgyvendinti. Todėl manau, kad reikia šiek tiek daugiau atsargų saugumo. Tai tiek dėl šito klausimo. Toliau kitas klausimas dėl pačių priemonių. Pone Greslė pastebėjo, kad žmonėm šiaušiasi plaukai, kai jie pamato, e, ką jie turi padaryti, todėl kai paklausi žmonių, ar palengvėja jų kasdieninis darbas, tai aišku, kad E, toks bendro pobūdžio pastebėjimas būtų toks, čia atsakė e, į klausimus skirtingi žmonės, e, tačiau noriu pasakyti, kad kai kurie iš jų tas pareigas susijusias su reformomis mato kaip užduotis, kurias reikia padaryti, bet tų užduočių ne, neįtraukia į savo uh, E, visą darbą, tarsi jas atlieka atskirai kaip papildomas užduotis. Ir detaliuose ataskaitose tai buvo kritikuojama. E, tačiau ne viskas yra kritikuojama, tas valdymo planas, e, vadybos valdymo planas yra vertinamas teigiamai ir tai yra toks dalykas, kurį galima labai lengvai ir gerai iš viršaus į apačią perkelti Taip pat dėl koordinavimo norėčiau pateikti pasiūlymą. Reikia visuomet aiškiai turėti omenyje, kaip tai įsiliesi bendrą vaizdą. Reikia kalbėti taip pat apie bendrus tikslus. Tai būtų labai svarbu. Dėkoju. Toliau ponas Sebastiani. Paskina, na, pabezuojame. Aš galiu tik e, patvirtinti išgirstus teiginius dėl skyrių vadovų vaidmens po reformos be jokios abejonės pralaimėjusieji pasiskirstant atsakomybę buvo būtent jie, kadangi e, skyrių vadovai ir yra tie tarpininkai tarp darbuotojų ir aukštesnių grandžių ir jie turi, <clears throat> kad galėtų atlikti šias funkcijas, turėti atitinkamus uh, įgūdžius. Nes uh, dabar uh, skirių vadovai turi vykdyti ne tik savo pareigybinės instrukcijas, bet taip pat ir daugiau dėmesio skirti techniniams aspektams, o tam, reikia turėti pakankamai daug techninių įgūdžių, nekalbant jau apie administracinę darbo naštą, pavyzdžiui, tvarkyti visus prašymus savo darbuotojų susijusius su išėjimu e, vairių metinių atostogų, tėvystės atostogų, e, nedarbingumu ir taip toliau ir panašiai. Iš tiesų, Tokiu būdu yra paprasčiausiai švaistoma šių darbuotojų, šių pareigūnų kompetencija. Kalbant apie politinio pasitikėjimo arba asmeninio pasitikėjimo pareigūnų karjerą. ES institucijose susidaro įspūdis, kad veikia kažkokia paslėpta netikusi sugadinta e, sistema, kuri baigėsi pasibaigus e, politinių, e, politiniai kadencijai ir tokiu būdu destabilizuojamas tarnybos visos veikla pakeičiant šios pareigūnus, nes taip pat susidaro įspūdis, kad siekiant asmeninės karjeros reikia uh, būti teigiamai vertinamam savo tiesioginio viršininko ir nebūtinai turėti tokias savybės, kurios naudingos visai tarnybai. Dėl trečio klausimo aš manau, kad e, bandant decentralizuoti, pavyzdžiui, e, mokslinio tyrimų programą tai būtų geriausias pavyzdys, nes e, trys tarnybos, kurios dirba šioje srityje, jų yra paprasčiausiai per daug, nes kiekviena turi uh, generalinį sekretorių administracijos, e, generalinį direktorių administracijos generalinį sekretorių kitas struktūras yra pavaldus dviem komisijos nariams, e, ponui Šepčiovičiui ir Levandovskiui ir todėl tie komisijos nariai privalo sukurti kažkokią koordinavimo struktūrą, kuri užtikrintų galimybę įgyveninti mokslinio tyrimo e, programas ir taip pat buvo minėta ta koordinavimo grupė ir e, koordinuojančios penkios tarnybos. E. Aš tikiuosi, kad e, ši logika bus taikoma ir tik tokiu būdu kiekvienam komisijos pareigūnui susidarys stipresnis įspūdis, kad jis ar jie dirba toje institucijoje, kuris sugeba atlikti kažkokią naudingą, kažkokią naudingą veiklą ir koordinuoti platesnio masto projektus, kad vadovaujasi kažkokia viena centralizuota vizija, kuri apriepia kelias sritis iš karto ir tokia organizacinė struktūra e, leistų piliečiams geriau pasitikėti institucijoms ir tokiu būdu būtų pagerinti taip pat ir e, pagerėtų taip pat ir e, Europos institucijų įvaizdis piliečių akise, tai atsispindėtų, pavyzdžiui, Eurobarometro apklausų rezultatuose. Ši pasirinkta kryptis iš tiesų yra tinkama ir manau, kad reikia dėti pastangas toliau ją eiti. Ačiū. Dabar kalbės ponė Vilė. Jeigu norėtumėte atsakyti užduotus klausimus. Yeah, please. Yeah, yeah. Thank you. Keletas e, klausimų nebuvo atsakyta, pavyzdžiui, apie kolegialumą. Kolegialumas, e, manau, yra atskiras klausimas, kalbant apie komisiją, kurioje e, kurios nariai atstovauja 28 valstybės narės, o ne, pavyzdžiui, 6. Taigi, neišvengiama, kad tokiu atveju decentralizavimas buvo įgyvendintas ir pasirinktas kolegialumo principas. Kolegialumas modernizuotas šiuo atveju, nes yra politinės perspektyvos, penkerių metų perspektyvos, kurios yra svarbios komisijai. Ir komisija turi atsiskaityti po penkių metų, tai reiškia, kad pirmininkas tapo svarbesnė figūra kolegijos posėdžiuose. Ir mes turėsime susitaikyti su ta kitokio kolegialumo idėja. Kolegialumas, kuris praktiškai įgyvendinamas kabinetų lygmenių. Truputį keista, kad mes kalbam apie administravimą ir kalbame apie politikos, politinį lygmenį. Bet kabinetų lygmenių, aišku, e, būtent ir veikia kolegialumo principas. Jeigu mes kalbėtume apie politinės atskaitomybės trūkumą, būtent kabinetų lygmenių yra ko siekti ir ką tobulinti. Dar vienas klausimas, kuris buvo užduotas, tai apie denacionalizavimą. Teritorialumo principai komisijoje kažkuria prasme tapo mažiau svarbus. Kabinetai ir administracija tapo labiau daugia taučiai. Tai reiškia, kad tai turi būti atspindėta ir politinių lygmenių. Europos politikoje svarbu atsižvelgti į tautinius skirtumus. Visos valstybės narės nori būti atstovaujamos komisijoje ir tas yra normalu, nes kalbame apie politinę vykdomąją valdžią. Taigi aš nesutikčiau, kad nacionalinių atstovų, nacionalumo klausimas nėra svarbus. Tikrai taip nėra, bet apskritai šiuo atveju mes kalbame apie daugia tautę, daugia nacionalinę kultūrą. Tai jau nebėra vien tik tai Prancūzijos ar Vokietijos e, dominuojama kultūra, prisijungė Junktinė karalystė, prisijungė daugybė kitų valstybių narių ir dabar yra kitokia sistema ir kitokia atskaitomybės sistema. Mm Ir komisija šiuo metu yra labiausiai daugia tautė institucija visoje Europos Sąjungoje. Ir pabaigai pasakyčiau, kad atskaitomybės sistema komisijoje akcentu, ar svarbiausi klausimai yra atsiskaityti rinkėjams. Taip pat svarbus komisijos vidinės atskaitomybės klausimas. Ir artėjant Europos parlamento rinkimams, aišku, svarbu suvokti, kad atskaitomybė prieš rinkėjus yra svarbu. Turime veikiančią komisiją, turime Europos parlamentą, bet kažkodėl mūsų piliečiai vis dar nemato, kaip jų balsai įtakoja uh, konkrečiai komisiją, jos sudėti. Nors galbūt aiškiau įsivaizduoja, kaip tai veikia parlamentą. Tai yra taip pat svarbus aspektai, kalbant apie atskaitomybę, jiems taip pat reikia skirti dėmesio. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Karimui, jeigu jis norėtų pasisakyti.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 Um, it's just that they thought that the sort of ceilings were um, were very very low. That, that's the end comment. Thank you very much. And before I now give floor. Dėkoju, o dabar prieš suteikdamas žodį e, pranešėjai, norėčiau pasidžiaugti, kad e, komisijos vicepirmininkas mano Šefkovič visą laiką buvo su mumis. Man atrodo, kad jam tikrai buvo įdomios mūsų diskusijos, tikrai labai dėkoju Jums ir norėčiau steikti Jums galimybę pasakyti porą e, komentarų. Dėkoju, aš taip pat norėčiau pasakyti keletą e, baigiamųjų pastabų ir, ir norėčiau padėkoti mūsų akademikams ir profesoriams už e, padarytą analizę, už pozityvius komentarus dėl procesų vykstančių komisijoje per pastaruoju metu. Aš klausiau jų įdėmiai, nes žinau, kad jie turi pasiūlymų, ką mes galėtume padaryti geriau, kaip galėtume pagerinti savo veiksmingumą. ir žinau, kad e, į, į tų akademikų pasiūlymus gerai įsiklausė ir šio komiteto nariai e, ir mes visi e, galvosime, kaip į tas rekomendacijas atsižvelgti savo kasdienėje veikloje. Norėčiau padėkoti Jums, ponė pirmininkė ir ponė Igreslė, už šiuos klausimus, nes iš tiesų tai yra galimybė mums pradėti veikti geriau, veikti greičiau ir um, apsibriežti, kas yra mūsų bendri tikslai. Manau, kad pagrindinis tikslas yra tai, kad ES lėšos būtų panaudotos tinkamai, kad jos būtų paskirtos, paskirstos taip, kad e, padėtų ES piliečiams, kad sukurtų pridėtinę vertę. Norėčiau pasakyti keletą baigiamųjų pastabų dėl kolegialumo. E, E, norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė šią temą ir norėčiau pateikti savo pasiūlymų. E, man patiko tas pasisakymas, e, kai kažkas pasakė, kad komisarai turi domėti savo kolegų, kitų komisarų veikla. Iš tiesų tai yra teisinga pastaba, nes dažnai mes gauname skirtingus portfelius, skirtingas užduotis, mūsų patirtis yra skirtinga. Uh, ir todėl tikrai yra labai svarbu, kad komisarai domėtųsi savo veiklą. Ir taip pat yra labai svarbi abipusė parama, abipusė pagalba, kad komisija e, turėtų savo kažkokią tai bendrą poziciją, nes kartais yra labai sunku pristatyti tą poziciją įvairiose valstybėse narėse, e, tačiau tą reikia daryti, nes e, reikia prisimti atsakomybę už kai kada labai sudėtingus sprendimus. E, taip pat reikia pabrėžti, kad kolegialumas e, neturėtų baigtis tik tai komisijos kolegijos susitikimais. Tas kolegialumas turėtų tęstis visuose, visų skyrių darbų e, kabinetuose generaliniuose direktoratuose. Labai svarbu, kad jie bendradarbiautų, kad jie koordinuotų savo veiklą, kad e, rezultatas, kuris išeina iš komisijos, būtų kolektyvinio darbo rezultatas. Dėl, e, dėl e, vidutinės grandies pareigūnų. Tai yra labai svarbus klausimas, yra apie 60 pareigūnų ir aišku, e, jeigu esi vadybininkas, jeigu esi pareigūnas, tu turi, e, e, jeigu esi vadovaujantis pareigūnas, tu turi įsiklausyti į savo personalą, kalbėti su savo personalu. Ir todėl tie vadovai yra atsakingi taip pat už personalo valdymą, už asmeninės E, karjeras. Aš žinau, kad tame darbe yra labai daug e, ir e, įvairių formuliarų, daug popierių, kuriuos reikia tvarkyti ir galbūt reiktų bandyti prastinti tam tikras procedūras ir mes galvojame, kaip tą padaryti ateityje. Aš suprantu, kad yra skirtingos institucinės kultūros sistema, komisijoje yra kitokia, negu e, sistema parlamente ar taryboje, bet e, ką supratau iš jūsų komentarų yra tai, kad vidutinės grandies e, pareigūnai dažnai priima tą postą, eina į tą postą dėl to, kad galvoja, kad tai yra poslinkis jų karjeroje. Ir manau, kad, kad tok, mums reikia daugiau bendrauti su jumis, e, mums reikia ekspertų, e, gerų ekonomistų, gerų teisininkų, specialistų, e, kurie yra savo srities profesionalai, kad jie galėtų būti ekspertai, kad jie e, ir galbūt kai kurie ekspertai nesijaučia, kad jie yra geri vadybininkai, todėl Manau, kad turime su, sudaryti e, galimybę ir tokiems žmonėms e, daryti karjerą, nes jie galėtų pateikti e, gerus patarimus aukšt, aukščiausio lygio pareigūnams. Toliau dėl koordinavimo, dėl įvairių skyrių vaidmens norėčiau iš savo praktikos pasakyti, kad e, kontaktai, bendravimas tarp atskirų komentarų yra dažnas ryšnys, jie daug bendrauja, bet e, generaliniai direktoriai ne visuomet e, sugeba susitarti, mes matome, kad yra e, problemų, bet mes bandome jas spręsti ir todėl aš norėčiau pasakyti, kad e, iš tiesų retai pasitaiko, kad e, e labai aštriai išsiskiria duom, nuomonės komisijoje, nes patys komisarai tarpusavyje e, dažnai bendrauja e, ir jie glaudžiai bendradarbiauja su savo kolegomis ieškodami sprendimų, kuris tenkintų visus. Ir todėl e, ta e, bendra pozicija dažnai būna pasiekiama konsensuso būdu. E, E, toliau kitas klausimas, kuris dažnai buvo klau, e, minėjamas, minimas, tai atitinkamos pusiausviros radimas. E, dauguma kalbėtojų atkreipė dėmesį į tai, kad labai svarbu, kad komisija yra ne tik kažkokia uždara struktūra, E, ir aš savo įžanginėje kalboje sakiau, e, kad taip nėra ir komisija labai pasikeitė per pastarosius 10-15 metų e, dėl plėtros, dėl naujų kompetencijų, naujo, naujos atsakomybės. Tačiau manau, kad yra labai svarbu, kad mes turėtume galimybę E, kreiptis į žmonės iš išorės, pavyzdžiui, kai reikia ekspertizės. Aš čia kalbu, kalbu taip pat apie e, laikinai dirbančius darbuotojus, tai pavyzdžiui, irgi gera, e, geras potencialas ir manau, kad e, tai yra gera galimybė, bet čia svarbu kalbėti apie atitinkamus konkursus ir apie atitinkamus kriterijus taip kad galėtume praturtinti tą ES administracinį aparatą. Dėl, dėl kabinetų, ponė profesorė teisi, mes turime griežtas taisyklės ir jeigu aš kalbėsiu tik apie kabineto narius, kurie E, apie kabineto narius, tai tuomet e, e, yra aiški logika, kad 3 iš 6 dar, darbuotojų, 3 iš 6 pareigūnų turi dalyvauti atitinkamuose posėdžiuose ir kaip jūs minėjote, praktikoje tai pakankamai gerai veikia ir mes pakankamai europietiški esame e, pagal, vertinant pagal tai, kaip veikia mūsų kabinetai. Dėkoju dar kartą, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte mane į šios klausimus ir norėčiau padėkoti už šias įdomias diskusijas, už tas pastabas, ką komisija galėtų patobulinti ir e, tikiuosi, kad e, kitais metais mums pavyks pasiekti tam tikros pažangos ir norėčiau padėkoti taip pat mūsų visiems ekspertams už jų nuomonę. Ačiū. Uh, Dėkoju, ponė Šefkovič. E, mes jums esame dėkingi ne tik už tai, kad jūs dalyvavote, e, bet ir už tai, ką jūs dabar pasakėte, kad jūs atsižvelgsite į tai, ką mes, mūsų komitetas e, ir ką mokslo akademinė visuomenė jums pateikia kaip pastabas. Na ir pabaigai E, šių įdomių klausimų norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai Ingeborg Greslė. Aš pirmiausia noriu padėkoti visiems pranešėjams, iš tiesų už labai įdomias įžvalgas, mintis. E, išmokau naują žodį angliškai, upstream coordination, tai yra e, koordinavimas iš apačios į viršų praktiškai arba prieš srovę Noriu padėkoti savo mm, padėjėjams Adamui, su kurio kartu rengiame šį e, klausimą ir iš tiesų manau, kad e, jo eigoje vykusios diskusijos ir jų rezultatai aiškiai parodė, kad vertėjo šį tokį renginį surenkti. Galime konstatuoti, kad komisijos nariai praranda savo įtaką savo administracijos darbuotojų ir komisijos pirmininko atžvilgių, todėl reikėtų imtis priemonių siekiant šiems šios procesus sustabdyti ir kalbant apie politinių sprendimų prieimimo suderinimą, koordinavimą bei nuseklumą, reikėtų kelti klausimą dėl komisijos narių vaidmens šioje srityje. Aišku, galima kalbėti apie senas problemas, tokias kaip formaliosios taisyklės ir jų keitimą. Todėl manau, kad reikėtų kai kurios procesus e, iš naujo įvertinti. E, taip pat ir vertinti procesus susijusius su, su komisijos metinės veiklos programos įgyvendinimu, su darbuotojų samdymo principais, e, e, ypač turint omenyje visų šių procesų sąnaudas, e, kalbant apie galimybę pajungti agentūras į administravimo procesus vykstančius, galbūt čia mums pasitarnautų atitinkamas teisės aktas tam, kad visos su komisijos veiklos susijusios agentūros ir struktūros dirbtų pagal komisijoje galiojančius e, procesus. Taip pat e, komisija galėtų daugiau pasinaudoti kolegialumo principų savo veikloje, tai reiškia, kad visi turi rūpintis bendrais reikalais ir klausimais. Ačiū, ponė Greslė. Mūsų komitetas pagėdavo svarstyti šios e, svarbius klausimus. Ir e, tikrai kai kurie nuogastavimai pareikšti iš anksto buvo be pagrindo, ypač dėl e, mūsų dalyvavimo. Dėkoju pranešėjams, ponui Bekeriui, Sebastianė, Vilė ir Kasim. Taip pat dėkoju komisijos nariu Šepčiovičiu. Štai, kad likote su mumis visą diskusijų laiką, už jūsų vertingas pastabas ir mintis. Kelbėme biudžeto kontrolės posėdžio pertrauką, toliau tęsime posėdį 15 val. po pietų. Ačiū visiems.